Good afternoon, ladies and gentlemen. Allow me to open the, today's afternoon. Labadiena, ponios ir ponai, pradėkime mūsų regi komiteto šios dienos posėdį. Sveikinu visus susirinkusius. Darbo atvarkė žinote, ji buvo išdalinta, ar galėtume ją patvirtinti šios dienos posėdžiui, ar būtų kokių pastabų ar pasiūlymų. Jeigu ne, taigi priimame šios dienos posėdžio darbo tvarkę. Aš e, pateiksiu keletą pirmininkės pranešimų dabar. Jie trumpi, jų yra du. Noriu Jūs informuoti, kad per pereitą regi posėdį e, pateikiau Jums e, paskutinio trilogo posėdžio E, rezultatus. 25 ir 31 sausio įvyko du politinio trialogo posėdžiai, po to buvo keletas techninių posėdžių, e, buvo kalbama taip pat apie e, partnerystę, SRSP programos ateitį turiu pasakyti, kad čia, šiame etape artėjame prie sutarimo, sutarybė dėl šio dokumento paketų ir kada sutarimas bus pasiektas, balsuosime regi komitete per kitą posėdį, kaip numato 69 F4 taisyklė mūsų darbų, darbo tvarkos taisyklėse. Noriu padėkoti poniai Krael ir ponui Van Nistelroj pranešėjams už sunkų darbą dėrybose ir pasakyti, kad e, trilogai vyko geroje partnerystės, savitarpio supratimo dvasioje. Taigi, užbaigsime šį darbą ir tikiuosi, kad per kitą posėdį busime pasirengę balsuoti komitete. E, bandysiu Jūs informuoti apie šios dokumentus ateityje. Kitas mano pranešimas. Konferencija vietos ir regionų valdžia plėtros regionuose ir jų santykis su regionų politika įvyko 30 ir 31 sausio čia parlamente. E, svarbiausias pasisakymas buvo komisijos nario Han. Jis pasisakė pirmadienį, buvo ir kitų prelegentų, e, ponas Reinke, ponas Picula, ponas Bagovič, ponas Jakovčič pasisakinėjo. Man teko garbė pirmininkauti to posėdžio antrąją dieną vyko daug įdomių diskusijų dėl vietos ir regionų valdžios vaidmens plėtros procese. Buvo kalba apie regionų politikos istoriją, dabartinę būklę, sąsają su IPA, kitomis programomis, ES strategija 2020 Adrijos ir vidurio, viduržėmio jūros regionams taip pat buvo pristatyta. Turėjome atstovų iš Serbijos, Jotkalnijos, e, Kosovo, Bosnijos, Hercegovinos. E, diskusija buvo įdomi ir aš noriu padėkoti visiems prelegentams iš Regi komiteto už labai įdomų indėlį į šias diskusijas. Tiek e, mano kaip pirmininkės pranešimų. E, dabar atėjo laikas balsuoti. Matau, kad beveik visas komitetas jau susirinko. Balsavimo korteles turite. Pirmasis balsavimas dėl metinio pranešimo, dėl EIB finansinės veiklos kontrolės. E, 2015 metais nematau pono Jakovčič mūsų pranešėjo, taigi iš karto pereinu prie balsavimo. Pradedame nuo pirmojo pakeitimo, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Septintas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Aštuntas už, prieš, susilaiko, atmesta. Devintasis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Dešimtasis, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Pirmasis kompromisnis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Antrasis kompromisnis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Trečiasis kompromisnis, kas už, prieš, susilaiko, pritarta pritarta. Ketvirtasis kompromisinis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 35 pakeitimas, antroji dalis. Kas už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime, prašom balsuoti elektroniškai, 35 pakeitimas, antroji jo dalis. Prašome balsuoti. Balsuojame. Dabar balsavimas baigtas. Pritarta. 37 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 38. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. 39. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Penktasis kompromisnis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 49 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 51 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Šeštasis kompromisas už, prieš, susilaiko, pritarta. 54. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 56. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 57. Už, prieš, susilaiko. Manau, kad pritarta. Septintasis kompromisinis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 62 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 65. Kas už? Prieš. Kas susilaiko. Atmesta. 66. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko. Atmesta. Aštuntasis kompromisnis. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pritarta. 72. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta atmesta. 73 už, prieš, susilaiko, atmesta. 74 kas už, kas prieš, kas susilaiko, prit, atmesta. 77 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Dabar galutinis balsavimas. Balsuojame elektroniškai, prašome balsuoti. Anyway, the vote is closed. Baigiam balsuoti. Baigiam balsuoti. Nuomonė patvirtinta. Ačiū. Dabar tęsime. Balsuosime dėl kitos nuomonės, kolegos. O maržiai pranešimas žvejybos laivyno tokiausius ranuose valdymas. Žinome, kad kolega Omardžiai pateisė savo nuomonės projektą lapkričio 29 dieną. Buvo gaudys 70 pakeitimų, po diskusijos su šešėliniais pranešėjais pasiūlyta buvo 12 kompromisų. Balsuosime. Peš komitetas balsuos kovą. Pone Omaržiai, ar norite pasakyti, regis ne? Tai keliausime tiesiai prie balsavimo. Pradėsime nuo antro pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Tiesa, atkrenta šis pranešimas, sako pirmininkė, atleiskite. Pradedam nuo pirmo pakeitimo. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Trečias. Ar teisingai, gaus pirmininkė? Kas už šį pakeitimą, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirtas. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktas. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Pirmasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar keliaujame prie antro kompromiso, kas už, prieš prieš. Jeigu devintasis keitimas patvirtintas, tai šis turėtų atkristi. Patvirtinam buvo 9.11. Atsiprašau, sako pirmininkė, balsuome dėl antro kompromiso, kas už. Prieš susilaikė. Patvirtinta. Trečias kompromisas, kas už. Prieš susilaikė. Patvirtinta. Ketvirtasis kompromisas už. Prieš susilaikė. Patvirtinta. Penktasis. Už, prieš, susilaikė. Patvirtinta. 23 pakeitimas. Už, prieš, susilaikė. Atmesta. 24 pakeitimas. Turime čia žodinį pakeitimą. Ar kas nors prieštarauja žodiniam pakeitimui, ne? Ne. Tuomet balsuosime dėl 24 pakeitimų su žodiniu pakeitimu, kas už prieš susilaikė. Patvirtinta. 25 pakeitimas už prieš susilaikė. Patvirtinta. Šeštas kompromisas už prieš susilaikė. Patvirtinta. Septintas kompromisas už prieš susilaikė. Patvirtinta. 33 pakeitimas už prieš susilaikė. Patvirtinta. Patvirtinta. 36. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 8. Kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 9. Kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 10. Kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 11. Kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 49 pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 12 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Penkiasdešimt šeštas pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Patvirtinta. Dabar galutinis balsavimas elektroniniu būdu dėl viso dokumento. Prašom balsuoti, kolegos. Baigiame. Patvirtinta. Didelė balsų dauguma. Ačiū kolegai Omardžiai. Šiuo mes baigiame savo balsavimą. Ir dabar Pereisime prie kito darbo atvarkės klausimo, tai yra Tiksliau dar norėčiau pasiklausti, ar turime jau susirinkusius visus mūsų seminaro prelegentus. Ir kitas darbo turkės klausimas yra seminaras dėl techninės paramos įgyvendinant sanglaudos politiką. Organizuoja sanglaudos politikos teminis skyrius. Regijų komitetas prieš kurį laiką nusprendė parengti pranešimą savo iniciatyvą susijusiu su techninė pagalba siema su sanglaudos politika. Pone Tomeščičiai yra paskirta pranešėja šiuo klausimu. Mes kreipėmės į mokslo tyrimų padalinį ir paprašėme paremti mūsų komiteto darbą. Paprašėme, kad būtų surinktas būtent šis seminaras. Kaip matote iš seminaro programos, išklausysime uh, visą eilę ekspertų iš Europos audito rūmų, Europos komisijos, Europos investicijų banko ir pasaulio banko bei iš valdymo struktūrų. E, Būsime informuoti apie tai, su kokiais susi, iššūkiais susi, susidūrėma gyvendinant e, šiuos įvairius projektus ir kokia techninė pagalba reikalinga. Taigi, matome, kad prelegentai visi yra čia. Kaip paprastai laiko nėra daug, tad pirmiausia žodį suteiksiu ponui Paskal Boimans. Jis yra e, regio komiteto konsultantas, taip pat e, jis dirba klausimai susijusiais su administraciniais gebėjimais. Dėkui, ponė pirmininkė. Aš savo kalboje kalbėsiu apie techninės pagalbos du šaltinius. Pirmiausia, techninė pagalba teikiama komisijos iniciatyva. 1,2 milijonų eurų tam yra skirta. Ir kitoje dalyje kalbėsiu apie techninę pagalbą, kuria integruota į operatyvinės veiksmų programas, kur skirta 13,4 milijonai eurų. Štai matote, kokias sumas turi valstybės narės, jos administruoja 10 kartų didesnės sumas negu Europos komisija. Kaip žinote, matote štai procentinius lygius skir, projektus techninį pagalbą 0,35 procentai ir lėšų skirta daugiau negu 7-13 metų laikotarpiai. Techninė pagalba įgyvenima pagal tam tikrą strategiją. E, turimas biudžetas siekia 815 milijonų eurų visam programavimo laikotarpiui. Mes norėtume, kad būtų laikomas tam tikro strateginio požiūrio, kad norime išdėstyti, kaip mes tą požiūrį matome. Mes esame nusprendę apie 83 milijonus eurų skirti būtent techniniai pagalbai. Mes e, naudojamės tiesioginio valdymo metodu ir e, netiesioginių valdymo taip pat galima būtų naudotis, bet kol kas šis metodas nėra pasitelktas turimos tam, tikras, turimos tam tikros taisyklės susijusios su tiksliniu lėšų naudojimu ir mes norėtume paminėti svarbiausius prioritetus susijusius su programų finansavimu. Mes turime aštuonias tokias ašis prioritetus, tai yra pirmiausia e, politinis vystimasis, miestų plėtra, e, gebėjimų kūrimas, yra padalinys atsakingas už tai, taip pat turime komunikacijos, e, e, vidaus gebėjimų ir efektyvumo tikrinimo padalinius ir taip pat tai yra viena iš tų ašių, prie kurios dirbame. Ir turėdami tokią programą mes bandėme kuo e, aktyviau dirbti, matyti labai tiksliai esamas problemas ir kasmet norime pasižiūrėti ir turime tokį tikslą pasižiūrėti, kaip mūsų techninės programos yra įgyvendinama, kaip mūsų techninė pagalba yra gyvendinama. Norėčiau pateikti tris pavyzdžius susijusius su techninė pagalba ir tarti keletą žodžių apie biudžetą ir kaip tai yra organizuota. Pirmiausia, Mes esame įdėgę tokią sistemą, kur vadinasi tarpusavio bendradarbiavimas, mes norime, kad kuo geriau galima būtų tarp valstybių narių pasinaudoti turimomis žiniomis. Mes taip pat turime iniciatyvą, pasiūlę, kad būtų kovojama su korupcija ir sukčiavimu. Na ir turime du horizontalius veiksmų planus skirtus valstybėm, su, su generaliniu direktoratu Grau ir konkurencingumas yra bendradarbiaujama ir derinami tų direktoratų veiksmai, sprendžiant problemas toje srityje. E, TAIEX regio yra kita tarpusavio tokia bendradarbiavimo sritis. E, vietos ir regioninis ligmuo gali prašyti pagalbos e, iš ES pagalbos. Prieš du metus komisarė Kretų pradėjo gyvendinti šią programą. Ir Dabar yra gauta per 150 prašymų, jų 100 buvo patvirtinti, 74 prašymai buvo gyvendinti, jie apima 24 valstybės narės ir dabar pagalbos sulaukė per 1100 tos programos dalyvių. Mes taip pat galime patveremti ekspertų misijas, tyriamuosius vizitus, e, taip pat seminarus. Yra tokių temų, kurios yra ypač populiarios ir aiškiai rodo, kur e, valstybėms narėms pagalba yra reikalinga daugiausia e, ir kur regioninė politika yra labiausiai komplikuota. Mes turime tam tikrų priemonių, mes taip pat aiškiname apie finansinės investicijas, aiškiname, kaip e, užtikrinti išmanę specializaciją ir mes paremėme Lietuvą, Čekijos Respubliką, Kroatiją, Rumuniją, Bulgariją ir Lenkiją. E, mes dalyjomės turimą patirtimi, Rumunija, e, Lietuva ir Lenkija sulaukia e, labai aktyvaus bendradarbiavimo. Kita iniciatyva, kurią, me, kurią nusprendėme įdėkti, tai buvo integralumo uh, paktai, um, siekiant kovoti su korupcija ir sukčiavimu. 11 valstybių narių dalyvavo šioje programoje. Keturis metus ši programa vyksta. Uh, vyks iki 2020-ųjų. E, programa gyvenama kartu su Transparency International. Turime atrinktus projektus, kurie kofinansuojami iš struktūrinių fondų. Mes esame paskyrę nepriklausomus stebėtojus, tai gali būti Transparency International atstovai arba kitų pilietinių organizacijų atstovai, kurie uh, stebi projektus nuo pat jų pradžios, nuo pat jų pradėjimo renkti iki pat įgyvendinimo. Tai yra priemonė, kurią naudoja visame pasaulyje e, nuo 1990 metų Transparency International. Ir štai čia matote kai kuriuos duomenis susijusių su projektais, kuriems mes padedame, kur, kuriuos padedame gyvendinti. Tam skirta apie milijardą eurų, E, komisijos biudžetas siekia 7,2 milijonus, e, komisijos iniciatyvų biudžetas tiek siekia. E, mes padedame dirbti sveikatos kultūros sektoriuose eilėje kitų. Ir trečias pavyzdys, kaip mes panaudojame teikiamą techninę pagalbą, štai yra vadovėlis. Uh, E, viešųjų pirkimų rengimų. 25 e, paminėtos šias klaidos, kurios pasitaiko daugiausia rengiant viešuosius pirkimus. Ir e, tai yra tos klaidos, kurių galima būtų lengvai išvengti, jeigu žmonės turėtų pakankamai žinių. Taigi 25 tos klaidos ir suskirstytos į šešias fazes, kaip jų būtų galima išvengti ir kaip reikėtų rengti tos konkursus. Taigi mes išvertėme šį vadovėlį į visas ES kalbas. E, ir dabar e, galime pasakyti, kad daugiau negu 60 tūkstančių kartų jis buvo peržiūrėtas mūsų tinklalapyje. Antroji dalis norėčiau paminėti techninę pagalbą, kurią naudojasi valstybės narės. Čia matote vėl skaičius, E, galime eiti tiesiai prie trečio taškelių 7,5 milijardo eurų sanglaudos fondo ir yra panaudota taip pat teikiant ir techninę pagalbą ir gyvendinti įvairias programas valstybėse narėse. Vykstant daryboms 2013-2014 metais mūsų padalinys bandė labiausiai susitelkti prie svarbiausių temų, kaip teikti techninę pagalbą, kad ji būtų labiau e, tikslinė, kad ji būtų geresnė už anksčiau teiktą pagalbą. Svarbu tam turėti e, reikiamus žmogiškuosius išteklius. Tai yra vienas iš svarbiausių dalykų. E, kad, žmog, kad tinkamos kvalifikacijos žmonės dirbtų esminėse struktūrose. Dabar e, buvo priimta papildomai naujų žmonių, buvo stengiamas užtikrinti reikiamą jų kvalifikaciją, pagalbą, stengiamės teikti uh, E, strategiškai mąstant, mes e, taip pat raginam valstybės narės tinkamai panaudoti turimus žmogiškuosius išteklius. Antra, mes manome, kad pinigai turi būti panaudoti paremti naudos gavėjus. Jie naudojasi tais fondais kartais ir pada, besinaudomis padaro klaidų, nes jie neturi reikiamų žinių, pavyzdžiui, projektų vystimų gebėjimams užtikrinti. Uh, techninė pagalba turėtų būti teikiama taip, kad e, viskas įvyktų būtent e, atsižvelgiant į konkrečius tikslus. Stebėjimas ir vertinimas. Būtina įdėkti stebėsenos sistemas, e, užtikrinti ex ante, ex post ir einamąjį vertinimą kad būtų galima išsiaiškinti, kur reikalingiausia yra ta pagalba. Studijos ir strategijos Tai yra esminis dalykas, teikiant techninę pagalbą. Na ir tos pagalbos e, skatinimas, propagavimas taip pat yra vienas iš svarbių dalykų. Būtina užtikrinti e, tinkamą koordinaciją tarp tikslinės pagalbos ir techninės pagalbos. Aš jau kalbėjau, kad 2,4 milijardus eurų siekia ta antroji paminėta pagalba. Ir kai kurios valstybės narės E, yra reikalingos specifinės pagalbos. E, kai kur ta, ta pagalba yra integruota į tas vadinamasias veiklos programas. E, svarbiausios sritis yra tos, kur ta pagalba turėtų būti taikoma ypač susitelkiant į konkretų tikslą. Žmogiškėsiams resursams yra skiriama daug dėmesio, valstybės narės nori, kad būtų parengtas veiksmų planas e, žmogiškėsiams resursams, kuris būtų aiškus ir strategiškai orientuotas. E, ir čia darbo dar lieka pakankamai daug. Taip pat dėl veiksmų programos yra sakoma, kad techninė pagalba turėtų būti naudojama ir jiems paremti. E, mūsų techninė pagalba iš dalies yra tam skirta. Mes taip pat raginam valstybės narės naudotis techninę pagalbą e, veiksmų planuose minimiems e, aspektams įgyvendinti. Pavyzdžiui, e, būtina sustiprinti viešų pirkimų organizavimo institucijas, užtikrinti reikiamą kontrolę, techninę pagalbą siūlome naudoti daug tikslingiau, sutelkiant į konkretų tikslą. 125 straipsnio ketvirtoji C dalis yra labai svarbi šio klausimu, nes ten išaiškintos taisyklės, kaip turėtų būti e, dėgiama techninė pagalba ir kaip būtų galima kovoti su sukčiavimu ir korupcija. E, taip pat mes manome, kad techninė pagalba turi gauti naudos gavėjai, skatiname valstybės narės nurodyti kai kuriuos, mes tiksliau nurodome kai kuriuos rodiklius, kad valstybės narės galėtų e, išsiaiškinti, kokio rezultatų yra pasiekiama gyvendant projektus. Na ir štai paskutinė skaidrė dėl iššūkių ir rekomendacijų. Mūsų nuomonė. Svarbu, kad techninė pagalba būtų ir toliau naudojama labai tikslingai ir efektyviai, kad būtų susitelkta į skaidrų viso projekto organizavimą ir kad būtų tinkamai tvarkomi projektai. Mes taip pat manome, kad turime ir toliau kontinuoti savo lygmenių, komisijos lygmenių, techninės pagalbos teikimą, jos naudojimą. Ir taip pat turime užtikrinti taip pat reikiamą koordinavimą tarp teikiamų įvairių pagalbų ir turime geriau atsiliepti į valstybių narių poreikius, kad galėtume įvertinti, kaip įgyvendinami projektai ir kaip remiamas įteikiama techninė pagalba. Ačiū. Labai dėkuoju, dėkuoju Jums už Jūsų pasisakymą. Vėliau galėsime užduoti Jums klausimus, o dabar pereiname prie kito mūsų kalbėtojo, Kurto Bungarts. Ar teisingai ištariau Jūsų pavardę? Na, tikiuosi, kad nelabai ją, netin negražiai ją ištariu. Jūs kalbėsite apie taip, kaip galima būtų geriau išnaudoti techninę paramą, kurią uh, kur yra skirta Europos strateginiams ir investicinių fondų lėšams geriau įgyvendinti ir kalbėsite taip pat apie veiklos auditus, kuriuos atlieka audito rūmai. Taigi prašau, ponė. Labai dėkoju. Pone pirmininkė, ir dėkoju už tai, kad jūs kreipėtės į mus ir paprašėte, kad aš papasakočiau jums apie tai, kaip mes atliekame veiklos programų audit, auditus. Jau septynerius metus Aš dirbu auditorumuose ir daugiausia dirbu transporto ir sanklados sritise. Mes įgyvendinami daugybinius veiklos auditus, surinkome nemažai informacijos apie tai, kas galėtų pasiteisinti sąngodos politikoje ir kaip galima būtų geriau sustiprinti valstybių narių administracinius gebėjimus tam, kad jos galėtų geriau įsisavinti Europos struktūrinių investicinių fondų lėšas. Nežinau, kad taip nėra visuomet lengva padaryti ir aš taip pat kalbėsiu apie tai, kaip galima būtų geriau išnaudoti techninę paramą. Ir kalbėsiu šiandien apie tai, kok, kokioms sritims galėtų būti skirta ateityje techninė parama, tam, kad galima būtų apskritai geriau gyvendinti programas pagal Europos struktūrinių investicijų fondų prioritetus. Ir aš be abejo kalbėsiu, norėčiau pasakyti, kad pirmiausia dėmesį reikia skirti efektyvumui, veiksmingumui, ekonominiams aspektams ir taip pat kartais reikėtų galvoti ir apie išlaidų efektyvumą. Tai reiškia, kad reikėtų palyginti programų išlaidas ir pasiektus rezultatus. Ir Čia reikėtų taip pat atsižvelgti Europos Sąjungos finansinį reglamentą. Po to reikėtų taip pat pagalvoti ir apie tai, kokius trūkumus reikėtų ištaisyti, apie tai aš šiandien ir kalbėsiu. Ir taip pat aš manau, kad techninė parama pirmiausia turėtų padėti mums už pasiekti tvarių rezultatų. Tai yra tokių rezultatų, kurie da, neišnyktų po keliarių metų. Ir Aš norėčiau pabrėžti, kad mes visi turėtume siekti užtikrinti, kad būtų kuriama tikra ES pridėtinė vertė, kad būtų gerai vykdomas strateginės planavimas, būtų aiškiai nustatomi prioritetai ir kad projektai būtų kuriami veiksmingai, kad jų pasmodėlis būtų veiksmingas ir taip pat, kad gerai vyktų jų atranka. Bet to, kaip jau minėjau, labai svarbu yra užtikrinti, kad projektų rezultatai būtų tvarūs. Į tai reikia atsižvelgti taip pat. Labai svarbu gyvendinant įvairių programas užtikrinti, kad valstybė narėje egzistuotų da, da, tinkami administraciniai gebėjimai. Ir mes matome, kad dažnai tai, a, tų gebėjimų trūksta įvairiuose regionuose ES. Ir aš taip pat aš manau, kad atėjo laikas mums tai, apie tai atvirai kalbėti. O da, neteikti, kad komisija dėl visko yra kalta, kad ji kažko nepagerino, kažkam nepasiruošė. Ir taip pat manau, kad negalima teikti, kad viskas supaprastinus, vis, įspręsime visas problemas. Vadovaujančios institucijos ir tarpinės institucijos labai dažnai neturi tinkamų administracinių gebėjimų. Uh, o e, atskirų sričių ekspertai taip pat dažnai neturi organizacinių gebėjimų tam, kad tinkamai panaudotų e, SIF e lėšas. Ir nacionalinės ir regioninės institucijos turėtų daugiau dėmesio skirti tam, kad padėtų projektų vykdytojams geriau gyvendinti projektus. Ir jūs matote šioje skaidrėje, kad aš ir galiu išsakyti mes manome, kad uh, kad valstybėms narėms skiriama techninė parama turėtų būti naudojama labai praktiškai, padedant vadovaujančiams institucijoms geriau įgyvendinti programas, pasimokant iš praeities klaidų ir gilinant ir stiprinant jų administracinius gebėjimus. Uh, Trečias punktas, jame kalbama apie projekto ciklą. Labai svarbu yra da, labai atidžiai stebėti, kas vyksta su projektu nuo pat pradžios iki pat pabaigos. Tai reiškia, kad, kad reikės geriau gyvendinti visus poreikius Taip pat e, e, tai užtikrins tai, kad, projektų, kad tarp projektų vyktų tam tikra konkurencija ir kad jie būtų gerai ir tinkamai gyventinami ir tinkamai finansuojami, nes tie projektai, kaip žinia, yra bendrai finansuojami iš ES lėšų. Ir čia norėčiau pakalbėti taip pat ir apie ekspostą vertinimus. Ir aš žinau iš pokalbių su kolegomis komisijoje, kad labai dažnai nacionalinių ir regioninių lygmenių nepakankamai rūpinamėsi ekspost vertinimu. Labai svarbu yra po kiekvieno projekto suprasti, kokios klaidos buvo padarytos ir, ir kaip galima būtų jų nebekartoti ateityje. Toliau, mes manome, kad kad e, centrinės valdžios administraciniai gebėjimai dažnai būna da, kur kas geresni nei regioninės ar vietos valdžios e, institucijų gebėjimai, nes būtent ten labai dažnai trūksta ir kvalifikuotų darbuotojų. Uh, Ir e, da, da, būtent e, vietos regionų valdžios institucijų atstovai retai bendrauja su komisijos, sakykime, darbuotojais ir prašiau išmano visus reikalavimus. Taigi būtent vietos regioninių lygmenių reikia sutelkti techninę paramą. Ir dabar trūkumai, kuriuos reikėtų ištaisyti, ir juos paminėsiu gan išsamei. Ir pirmiausia, manau, kad gal tobulinant techninę paramą reikėtų daugiau dėmesio skirti išlaidų veiksmingumo principui, vertinant projektus. Pavyzdžiui, veiksmų programuose paprastai nepaaiškinama, kaip ES gali realiai padėti mums pasiekti nustatytus e, tikslus. Ir dažnai mes matome, kad ne visuomet parenkami tie projektai, kurie da, uh, vertinant iš išlaidų efektyvumo žiūros taško yra geriausi. Todėl reikia turėti galimybę įvertinti įvairius variantus, įvairias galimybės. Bet to žinome, kad ir duomenų trūksta labai dažnai projektų lygmenių mes matome, kad yra pasirinkami netinkami techniniai sprendimai, kurie yra labai brangus ir labai dažnai E, tie projektai kainuoja daugiau, e, kai jie gyvendinami su ES lėšomis, nei kai jie yra gyvendinami nacionalinėmis lėšomis ir privačiomis lėšomis. Toliau mes matome, kad labai dažnai mažai dėmesio skiriama rezultatams, kuriuos galima būtų pasiekti. Dažniausiai nacionalinės institucijos galvoja apie tai, kad viskas būtų padaryta pagal reikalavimus, kad lėšos būtų gerai absorbuotos, gerai pasisavintos, bet dažnai valstybės narės mažai dėmesio skiria tam, kokie bus projekto rezultatai. Ir trečias svarbus dalykas tai yra tai, kad rezultatai turėtų būti ilgalaikiai ir tvarus. Dažniausia da, uh, vadovaujančioms institucijoms rūpi trumpalaikiai rezultatai. Ir tai yra gal ir neblogai, jų taip pat reikia, bet dažnai tos institucijos nesukuria sistemos, kuri paremtų tuos rezultatus ateityje. Ir todėl mes manome, kad jei būtų nustatytas reikalavimas, pavyzdžiui, stebėti, kad per trejų ar penkerių metų laikotarpį neišnyktų to projekto. Da, rezultatai. Ir net jeigu toks laikas, e, kad jis yra nustatomas, matome, kad po to mažai kam rūpi, kas vyksta po to, kai pasibaigė tie penkeri metai. Toliau. Mes manome, kad per nelik mažai informacijos pateikime apie tai, kodėl kai kurios projektus reikia finansuoti iš mokesčių mokėtojų lėšų. Bet e, da, daug dėmesio skiriama tam, kad finansinių sunkumų turinčios įmonės, pavyzdžiui, negautų paramos. Ir nepakankamas dėmesys skiriamas tam, ar, ta, ar projektų vykdytojai galėtų patys be kieno nors pagalbos gyvendinti da, projektus. Ir nesižvelgime taip pat į galimas pajamas, kurias gali da, uh, E, gauti e, naudos gavėjas. Ir taip pat neatliekama yra išlaidų ir naudos analizė arba ji būna labai paviršutiniška. Toliau, kai gyvendinami yra projektai, reikia galvoti ne, ne vien apie taisyklės, bet ir užtikrinti, kad tos programos būtų gyvendinamos veiksmingai ir kad būtų laikomas taip pat ir viešųjų, viešųjų pirkimų taisyklių. Ne visuomet e, tai yra čia viskas tvarkoj, mes matom, kad e, labai dažnai e, vykdytojai neturi e, nei techninių žinių, nei teisinių žinių, nei rinkodaros žinių tam, kad galėtų tinkamai paruošti projektą. Ir tuomet, kai naudojama ir valstybės pagalba, ir rengiami viešieji pirkimai, tuomet iškyla tikrai nemažai problemų ir matome, kad kartais yra bandoma apeiti tam tikras nustatytas normas, ypač biudžete nustatytas normas ir dėl to taip pat atsiranda ir daug nereikalingų papildomų veiksmų. Toliau kartais taip pat regioninės valdžios atstovai uh, nustato papildomų reikalavimų. Tai yra dar vienas toks reiškinys, su kuriuo dažnai susidurime. Matome, kad taip, kad taip pat paraiškų teikimo procedūros labai dažnai būna labai sudėtingos, reikia rinkti dešimtis įvairių parašų ir tą procesą reikėtų supaprastinti. Ir matome, kad labai dažnai, da, kai programos yra gyveninamos ir bendri, su ES parama, labai dažnai jos būna labai biurokratiškos, labai taikom labai daug biurokratiškų taisyklių ir, ir administracinių reikalavimų, kur kas mažiau nei kai panašu, panašus veiksmai yra gyventinami nacionaliniu lygmeniu ir nacionalinėmis lėšomis. Ir matome, kad kartais netgi paramos gavėjai mato, kad e, paramą gali būti kartais lengviau gauti tik iš, e, e, iš nacionalinių institucijų. Ir tai kenkia ES reputacijai. Toliau mes man, manome, kad nereikia iš naujo išradinėti dviračio ir reikia turėti bendrą metodologiją. Ir tai reiškia, kad regionai ir, ir, ir e, įvairios įmonės turėtų geriau bendradarbiauti tarpusavį ir kažkas turėtų, e, tai nebūtent turi būti komisija, bet kažkas turėtų vis dėlto uh, užtikrinti galimybę bendradarbiauti, uh, sudarant tinklus. Infrastruktūros uh, projektų, projektams taikomos procedūros uh, turėtų būti supaprastytos atsižvelgiant į real, realias aplinkybės. Galbūt kartais reikėtų nustatyti papildomas sąlygas, apie tai kolega ką tik kalbėjo, ir taip pat reikėtų numatyti, nustatyti, kad vadovaujančios institucijos laikytųsi griežtesnių terminų dėl projektų tvirtinimo. Taip pat, kai kalba eina apie leidimus, leidimų išdavimą, kai tame procese dalyvauja kelios institucijos, tas, visos tos procedūros turėtų būti aiškesnės ir paprastesnės. Reikia taip pat nustatyti aiškius e, veiklos rodiklius, kad galima būtų vertinti projektų veiksmingumą. Reikėtų taip pat rinkti duomenis apie tai, kas vyksta po to, kai projektas yra e, baigtas. Ir jau minėjau ekspost vertinimus. Dabar perni prie paskutinės skaidrės. Ir čia aš kalbėsiu trumpai apie tai, apie ką jau minėjau. Regioninės politikos e, tikslai ir atskirų programų tikslai. Mes pastebėjome da, pastaruoju metu, kad apie tai daug kalbame su kolegomis komisijoje ir valstybėse narėse labai dažnai to, to, tos e, tie e, platesnio pobūdžio tikslai nesutampa su konkrečių programų e, tikslais. Pavyzdžiui, jie yra finansuojama kokia nors atsinaujančios energijos įrenginys valstybėje narėje, komisijoje. Mes e, girdime, kad manoma, kad pagal apibrėžimą atsižvelgiame kai kuriuos kitus tikslus, pavyzdžiui, sanglaudos, inovacijų ar energetikos tikslus. Bet jei finansuojamas, pavyzdžiui, yra da, koks nors brandolinės renginys, tuomet čia jau gali iškilti pro, problemų su kitais mūsų tikslais, pavyzdžiui, su mūsų noru pereiti prie atsinaujinančios energetikos. Taigi, matot, ne visuomet da, regioninės politikos tikslai visuomet sutampa su konkrečių programų tikslais. Ir paskutinis dalykas, ir nebejoju, kad jūs apie tai jau kalbėjote šiame komitete, tai yra tai, kad mums reikėtų, reikėtų vengti nuostolių. Ta matome, ypač turtingesnės, turtingesnės visose valstybėse narėse, bet ir net kai kurių paramos gavėjų. Mes matome, kad kartais, pavyzdžiui, param, kai kurie paramos gavėjai galėjo iš tikrųjų gyvendinti projektą ir negavę finansavimo iš ES. Su malonumu atsakysiu jūsų klausimus apie tuos trūkumus, apie kuriuos aš kalbėjau ir prireikus aš taip galėčiau pateikti jums konkrečių pavyzdžių E, iš mūsų e, praktikos. Ir e, tie pavyzdžiai labai gerai parodo, kaip galima būtų veiksmingiau naudoti techninę paramą ateityje. Dėkui, ačiū, kad suprantate mūsų darbų grafiko. Svarba, suteiksiu žodį ponui Frank Lee, jis vadovauja Europos investicijų banko finansinių priemonių konsultavimo skyriui ir jis pakalbės apie Europos investicijų banko konsultavimo paslaugų reikalus, kalbės apie dabartinius ir ateities iššūkius. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ačiū, kad pakvietėte mane šiandien pristatyti Europos investicijų banko veiklą ir konkrečiai pakalbėti apie techninę pagalbą Daugumas žmonių čia turbūt žino, kad EIB e, vaidina saliginai e, didelį vaidmenį įgyvendant komisijos techninės pagalbos projektus, kai kurie iš jų iš dalies finansuojami ir valstybių narių. Aš savo pasakymą pabandysiu tuos du skirtingus tipus atskirti ir pateiksiu apčiuopiamų pavyzdžių, kaip esame uh, padėję įvairiose srityse ir galbūt pamastysiu šiek tiek ir apie ateitį. Čia e, tikriausiai sudėtingiausia mano šiandienos skaidrė, šiek tiek sustosiu prie juos. E, jos tikslas paaiškinti įvairius e, techninės pagalbos tipus ir konsultacinę pagalbą, kurią mes teikiame pagal struktūrinių fondų programas. Galima suskirstyti mūsų veiklą e, į e, techninę konsultacinę pagalbą ir finansinę konsultacinę pagalbą. Kalbant apie techninę pagalbą, tai visų pirma kalbam apie komisijos tiesiogiai e, finansuojamus projektus ir greta to kalbame apie ir valstybių narių iš dalies finansuojamus projektus Taigi e, didžiausia mūsų e, techninės pagalbos programa, e, tikrai pati didžiausia yra Jaspers. Kaip jūs žinote, tai yra projektų rengimo paslaugos teikimas. Pradėjome nuo didelių konsultacinių projektų valstybėse narėse. Dabar jau e, ši veikla išsiplėtė ir šiuo metu e, mes jau kalbame apie strategiją, e, projektų parengimą ir įgyvendinimą, apie tas tris ryši, sritis. Na ir taip pat stengiamės sukurti tam tikrą platformą, kuri galėtų padėti sprendžiant horizontalius klausimus. E, konkrečiai e, esame nuveikę nemažai Bulgarijoje ir Rumunijoje, kur e, vykdomos gana didelės programos ir čia mes daugiausia sutelkėme dėmesį į gyvenimą, o ne į tų programų parengimą. Vėliau dar apie tai pakalbėsiu. Kalbant apie finansinę paramą, konsultacinę paramą, Tai vėlgi čia dirbame su komisijos tarnybomis ir e, teikiame taip pat ir tikslinę dvišalę pagalbą e, valdymo institucijom, e, institucijoms. Dirbame su valstybių narių valdymo institucijomis ir bandome padėti joms e, sukurti finansinės e, priemonės ir investicijų platformas, e, panaudojant įvairius finansavimo šaltinius, tame tarpe ir Europos struktūrinius fondus. Na ir pagaliau, kai kalbame apie programas, e, kurios e, finansuojamos tiesiogiai iš struktūrinių fondų, tai kalbame apie vadinamąją European Investment Advisory Hub, tai Europos investicijų konsultacinį centrą. Ir čia mes, taip sakant, bandome užkimšti tas spragas, kurios gali mm, atsirasti e, finansuojant ir įgyvendinant tas programas. Taigi dabar toliau kalbant apie Jaspers, kad galėtumėte suprasti šios priemonės dydį ir gebėjimus, tai e, turime pasakyti, e, kad e, kaip centralizuota institucija mes vis tik turime ir e, šešius e, regioninius biurus, maždaug 130 e, žmonių e, yra mūsų personalas dirbantis su Jaspers konkrečiai Ir mes pasitelkėme taip pat daug konsultantų per tokius pagrindų kontraktus, pagrindų sutartis su jais. E, mums atrodo, kad buvimas vietoje prisideda prie to, kad e, galima būtų reagavimo laiką, e, bendraujant su naudos gavėjais, smarkiai sutrumpinti ir prisideda prie projektų parengimo ir įgyvenimo veiksmingumo. Tai leidžia mums taip pat šiek tiek lankščiau naudoti mūsų išteklius vietose. Vienas konkretus pavyzdys, kuris turėtų jums parodyti, kad Jaspers nebūtinai dirba su dideliais infrastruktūros projektais, būtų štai toksai. Mes turime atskirą skyrių, kuris dirba su išmaniuoju specializavimu. E, padeda um, parengti projektus ir štai e, projektų Lenkijoje pavyzdys e, eina kalba apie tam tikros pramoninės zonos mieste regeneraciją. Mes čia padėjome parengti aplinkosaugos poveikio vertinimą ir padėjome spręsti visą virtinę kitų problemų, tokių kaip valstybės pagalbos E, problematiką ir taip toliau. E, mes taip pat e, prisėdame prie projektų įgyvendinimo ir paramos toj srity. Aš taip pat paminėjau, turime atskirą skyrių, ten dirba apie aštuoni žmonės ir konkrečiai šiuo atveju kalba apie mūsų biurą Bukarešte, Rumunijoje, ten jie dirba visų pirma didelių infrastruktūros programų srityje. Čia matote, kad biudžetas yra pakankamai e, didelis, transporto projektai, e, aplinkos, klimato kaitos projektai, energijos efektyvumo projektai. Čia visų pirma mes padedame valdyti tuos projektus, e, padedame tomis temomis, kurios yra susijusios su projektų įgyvendinimu ir su valdysenos tobulinimų. Na ir pagaliau, kalbant apie mūsų konsultacijas finansinių priemonių srityje ir čia konkrečiai pavyzdys iš Bulgarijos, mes draugė su vietos valdžia e, bandėme padėti jiems sukurti vadinamąjį fondų fondą, e, pradedant nuo nulio ir paskui per mūsų konsultacinės E, paslaugas, e, stengiamės e, padėti sukurti finansinės priemonės, surasti tarpininkus, sudaryti su jais atitinkamas sutartis. Čia dirbame drauge su kolegomis iš Europos plėtros ir rekonstrukcijos banko ir pasaulio banko. Daugiau telkėmės ties smulkiamis ir vidutinėmis įmonėmis ir mes tikimės, kad ir toliau galėsime padėti įgyvendinant šią priemonę konkrečiai e, prisidėdami prie finansinių tarpininkų parinkimo. E, ieškome galimybių padėti jiems, kad jie galėtų struktūrinių fondų finansinės priemonės geriau derinti su mūsų finansavimu ir su Europos plėtros ir rekonstrukcijos banko finansavimu pasinaudojant EFSI fondo garantijų sistema. Tiek e, iš mano pusės, galbūt keletą žodžių apie galimas rekomendacijas ateičiai. E, visi turbūt galvojame apie tai, kad ateityje ES biudžetas neišvengiamai mažės. E, vadinasi, tai reiškia, kad reikia įvardinti, parengti tvarius projektus. To svarba labai išauga. Taigi e, šitame kontekste e, galvotume vis tik tai, kad techninės pagalbos biudžetas išliktų, jeigu e, nekalbėti ir apie būtinybę galbūt jį padidinti. Jeigu, jeigu tai prisidėtų prie gerų projektų parinkimo. Matome taip pat e, būtinybę e, kažkaip artimiau susijęti paramą, kuri e, teikiama techniniai srityje ir finansiniai srityje. Mes matome, kad dažnai susitelkiama tik į techninius projektus, užmirštant finansinius aspektus. Taigi finansinis konsultavimas turi prasidėti ankstyvoji stadijoje E, sakysime, iš karto dirbant su tam tikro, e, tikromis miestų valdžios institucijomis, e, apsisprendžiant, kokie projektai galėtų būti tvarūs, kurie galėtų būti finansuomi ne vien tik tai subsidijų būdų, bet taip pat ir iš kitų šaltinių. Na ir mes pritame komitete komiteto e, nuomonės projekte išsakytai minčiai, kad e, sprendimai vis labiau ir labiau turėtų būti e, priiminėjami arčiau prie vietos, taigi regionų ir vietos valdžios lygių, eina kalba apie naują priemonę, jos pavadinimas Elena. Tai galėtų iš tikrųjų būti svarbi problema, ypač kalbant apie sanglaudos politika būtent regionų ir vietos valdžiai galėtų e, būti padedama renkti jų investicijų planus atsižvelgiant į trijų metų perspektyvą. Taigi e, tokia parama ateitų tiesiai miestų valdžiai, e, galėtų išplėsti jų projektų įgyvenimo skyrius, jie galėtų pasamdyti daugiau darbuotojų ir tokiu būdu įgyvendinti uh, E, projektų planus. Na ir pagaliau, e, kai kuriems naudos gavėjų gal tai nelabai primtina, tai e, kalba apie, apie priemonę, kuri e, iškeltų tam tikrą sąlygą, kad jeigu suteikta techninė pagalba tinkamos naudos netnešė, gali būti pareikalavime, kad ji būtų gražinta. Tad tiek ir dėkoju už galimybę pasakyti. Dėkoju Jums už pristatymą. E, suteiksiu žodį Elizabet e, Kampanėlį, Pasaulio banko grupės e, šalies valdytoje Rumunijoje ir Vengrijoje ir ji pakalbės apie šio banko techninę pagalbą ES valstybėse narėse. Norėčiau tik paprašyti, kad jūs glaudžiau gal pasisakinėtumėte. Dėkuoju, ponė Pirinkė, aš pasistengsiu. Iš tikrųjų, mes dėkuojame Jums už tai, kad Jūs pakvietėte Pasaulio banko grupę ir sutikite galimybę pasisakyti čia. Aš iš tikrųjų parengiau labai daug skaidrių, bet aš visų gal nekomentuosiu. Ir kai, Aš net praleisiu 10-15 skaidrių. Kai e, pradėsiu kalbėti, tas skaidrės parengiau, tiesą sakant, e, dėl to, kad e, kartais da, žmonės, da, net ir valstybės narėse, nelabai žino iš tikrųjų, ką veikia Pasaulio banko grupė. Ir mes taip pat parengėme ir nemažai medžiagos, kurią galime išdalinti. Da, komiteto nariams ir beje, to su mumis sakysime į visus jūsų klausimus. Taigi, kaip aš jau minėjau, aš parengiau e, nemažai skaidrių apie Pasaulio banko darbą, apie kurį jūs e, ir taip nemažai žinote, bet prezentaciją savo pradėsiu nuo šios skaidrės. Kolega iš Europos investicijų banko kalbėjo, kad labai svarbu yra dirbti konkrečiuose regionuose, tai labai svarbu ten turėti savo žmonių. Uh, Ir mes e, galime e, ir dirbti šalyse, ir skolinti e, valstybėms narėms pagal jų poreikius. Ir mes dirbame Rumunijoje, Lenkijoje, Bulgarijoje ir Kroatijoje, turime tenai savo biurus ir būtent e, ta, ta, iš jų ir ta, e, dirbame. Labai trumpai norėčiau papasakoti Jums apie da, tą techninę paramą, kurią teikia da, Pasaulio bankas valstybėse narėse. Mes esame suteikę patariamasias paslaugas ir techninę paramą da, 22 dviems valstybėms narėms. Ir galima būtų tą paramą suskirstyti į tris e, tokias grupės. Pirmiausia, tai yra ta, ta veikla, kurią mes patys finansuojame. Uh, Po to mes finansuojame ir šalies finansuojamus veiksmus ir tai yra panašu tai tą patį, ką finansuoja da, e, Europos investicijų banką. Jie, e, Ir mes čia naudojame da, e, konsultacinių paslaugų susitarimus, už kurios mums yra da, atlyginama. Ir dažnai būna taip, kad nebūtinai komisija, bet ir valstybės narėms reikia daugiau informacijos apie tai. Ir taip pat mes matome, jei pažvelgsime į skaičius, kad uh, kad e, vargu ar galima lyginti šiuos skaičius su, su ankstesniais skaičiais, bet vienai per kitaip labai svarbu yra pasakyti, kad mes atliekam, mes papildome kitų institucijų, pavyzdžiui, Europos investicijų banko ir Europos komisijos e, ta, e, vykdomą veiklą. Ir tai yra normalu, kai mes dirbame ES valstybėse narėse, tai yra šalyse, kurios gauna pakankamai aukštas pajamas. Ir Aš manau, kad labai svarbu yra pakalbėti apie konkrečius pavyzdžius ir aš kalbėsiu apie Rumuniją. Rumunija iš tikrųjų gauna ne, nemažai mūsų konsultacinių paslaugų ir e, tai, kas vyksta Rumunijoje, puikiai atspindi da, e, mūsų darbą, da, e, pasaulio banko darbą Europos Sąjungoje. Ir tos atlyginamos da, konsultacinės paslaugos dažnai e, tai yra paslaugos, už kurias yra sumokama iš ESIF lėšų. Bet e, daugiau nei 40 metų mes teikime šias konsultacinės paslaugas visame pasaulyje ir šiandien e, da, tas paslaugas gauna daugiau nei 60 šalių. Taigi ši, šis metodas nebuvo sukurtas konkrečiai Europos Sąjungai. Jis yra taikomas visame pasaulyje ir skirtas tik tiesiog tam, kad mes galėtume teikti paramą kuo įvairesnėmis priemonėmis. Jei pažvelgsite į mūsų paslaugų portfelį, ir čia kalba eina daugiausiai apie konsultacinės paslaugas, ir aš minėjau, kad mes daugiausiai dirbame Rumunijoje, Kroatijoje, Bulgarijoje ir Lenkijoje. Ir aš paaiškinsiu vėliau, kodėl ta, tas portfelis yra toks didelis. Ir taip pat šioje skaidrėje matote. Da, įvairias studijas, įvairius tyrimus, kurie buvo atlikti su mūsų parama ir dažnai tie tyrimai yra susijęs su kitomis sritimis, nei tos, kurias finansuoja Europos komisija. Ir, pažiūrėjau, Kiprų ir Graikijai, laikydamiesi papildomumo principo, mes teikime paramą būtent šiai e, veiklai. Nes Ir dabar norėčiau pereiti prie Rumunijos pavyzdžio. Ir aš norėčiau dar kartą atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad Rumunijoje Pasaulio bankas padidino savo veiklą, kaip ir keliose kitose valstybėse narėse, po to, kai prasidėjo krize. Mes e, e, daug dirbome šioje šalyje, tuomet, kai jie ruošėsi prisimti prie Europos Sąjungos, Po to šiek tiek sumažinome veiklą, o po to, kai prasidėjo krizė ir kai mes pamatėme, kad reikės stiprinti institucinius gebėjimus, gebėjimus įsisavinti ES lėšas, nes tai yra labai svarbu, norint tinkamai panaudoti ES finansavimu. Ir todėl, būtent todėl ES institucijos paprašė, kad mes e, sustiprintume savo veiklą šiuose šalise ir be abejo mes labai glaudžiai bendradarbiavome su Europos komisija nes akivaiz, mums visiems pasidarė akivaizdu, kad reikia stiprinti gebėjimus šiuose šalyse ir, kad, ir mes supratome, kad ir ES institucijos ir mes galime sutelkti savo pastangas šioje srityje. Taigi, mums nebuvo da, da, lengva iš tikrųjų atgabenti šią šalis ir savo ekspertus, savo darbuotojus, kad galėtų teikti techninę paramą. Uh, Bet tai buvo vis tiek labai svarbu, nes tai padėjo mums užpildyti tam tikras spragas, kurios kankino tą šalis dėl to, kad vadovaujančios institucijose nebuvo tinkamų gebėjimų. Ir jei pažvelgsite į tai, kas įvyko Rumunijoje, pamatyti, kad į tuos sektorius, kuriuose mes dirbome ir kur mes laikėmės papildomumo principo, matote, kad, kad tie sektoriai parengti yra labai, e, labai atsakingai. Pavyzdžiui, transporto energetikos srityse mes nieko nedarome, nes čia Europos investicijų bankas gali veikti. Bet kai kalbame apie valdyseną, tai apie valdymą, viešo administravimą, e, socialinę įtraukti, skurdo mažinimą, švietimą, tai čia mes tikrai galime suteikti nemažai paramos. Pabandysiu dabar dar surasti kitas skaidrės. Va štai čia matote kelis pavyzdžius ir e, audito rūmų atstovas iš karto galime pasakyti, kad e, dauguma šių e, projektų buvo gyvendinta anksčiau. Bet aš vis tiek norėjau jums parodyti visus tuos pavadinimus, nes jie puikiai atspindi tai, kaip mes realiai galime paveikti, teigiamai paveikti programų gyvendinimą ir padėti pasiekti geresnių rezultatų. Uh, Ir pastaruoju metu mes padedame Rumunijai parengti įvairias analizės, pareng, atlikti parengiamąją darbą, parengti strategiją, kuri būtų labai naudinga atliekant ex ante vertinimą, tai yra iš ankstinį vertinimą. Ir komisijos prašymu mes daugiausia dėmesio skiriame toms rytims, kurios buvo labai silpnos Rumunijoje, pavyzdžiui, viešieji pirkimai. Čia mes bendradarbiavome su Europos investicijų banku ir mes pradėjome, padėjome pradėti, paleisti visą tą procesą. Europos investicijų bankas suteikė jam tobulinti reikalingas žinias. Ir mes čia šioje skaidrėje rodome, kad mes taip pat sutikime techninę paramą atlikdami duomenų analizę, rengdami informaciją da, skirtą da, Rumunijos skurdo mažinimo socialinės įtraukties didinimo strategiją įgyvendinti. E, ta strategija buvo patvirtinta, po to buvo parinkta veiksmų programa, patvirtintas naujas įstatymas ir da, e, visi šie veiksmai iš karto padidino minimales socialinę įtraukšį reikalingas pajamas. Ir manau, kad be mūsų paramos vargu ar tai būtų buvę įmanoma. Dar vienas pavyzdys, kuris parodo, kaip, kokie rezultatai buvo pasiekti ir kodėl mūsų techninė pagalba buvo naudinga. Aš jau minėjau, kad Rumunijos vyriausybė atliko da, uh, ankstesnio programavimo laikotarpio rezultatų vertinimą. Čia kalba eina apie Europos investicijų banko, pasaulio banko ir regioninės e, e, plėtros, atsiprašau, rekonstrukcijos ir vystimosi banko atliktus veiksmus. Ir paaiškėjo, kad mes turime geriau bendradarbiauti ir labai įdomu buvo beje skaityti kai kurias parengtas ataskaitas, nes, nes kelios institucijos galvoja apie tai, kaip galima būtų geriau sustiprinti vietos valdžios pajėgumus, bendrą analizę. Yra dar vienas dalykas, kuris mūsų galva yra labai svarbus, tai yra tai, kad iš tikrųjų būtent vyriausybė sprendė, kokios techninės pagalbos e, tai iš mūsų jiems reikėjo ir e, jie užtikrino tai, kad buvo geriausia išnaudoto sinergija, įvairių institucijų ir įvairių veiksmų sinergija. Taigi šiek tiek dabar apie mūsų patirtį. Kaip mes ją vertiname? Pirmiausia, mes manome, kad uh, Kalbant, čia kalbėsiu dabar apie Rumuniją, bet iš esmės tai pasakytina ir apie kitas šalis, kuriuose mes dirbame, pažiūrėjau, apie Bulgariją. Pasaulio bankas labai teigiamai vertina savo patirtį šiuose šalise, nes mes tikrai sukaupėme nemažai žinių ir uh, Ir mes sutikėme jums savo žinias, bet kartu ir pasimokėme iš ES e, institucijų ir to, kas vyksta ES šalyse. Ir tai mums taip pat yra svarbu. Be to, mes pamatėme ir labai konkrečių rezultatų. Mes manome, kad e, mūsų atlikta veik, e, vyriausybės veiksmų analizė davė realių rezultatų ir patoblino vyriausybės darbą. Mes taip pat labai, trum, labai greitai galėjome suteikti pag, paramą tose sritėse, kuriuose būtos pagalbos labai tikrai reikėjo. Tai, pavyzdžiui, ir policijos strategijos rengimas, politikos formavimas, gebėjimų stiprinimas. Ir Mes e, taip pat sugebėjome tinkamai ir gerai išnaudoti ir savo turimus e, išteklius. Ir matome, kad bendradarbiaudami su Europos komisija sugebėjome tikrai e, į gerąją pusę paveikti padėtį. Bet mūsų patirtis kartu rodo, kad e, reikia ir toliau stiprinti instituciją, ir stiprinti administracinius gebėjimus, ir toliau teikti techninę paramą tam, kad valstybės narės kuo geriau įsisavintų ES e, teikiamą finansinę paramą. Dėkoju. Dar turime vieną svečią, poną Mačiai Aulak. Jis e, yra. Uh, tas asmo, kuris pristatys mums Lenkijos patirtį. Jūs esate iš techninės pagalbos koordinavimo padalinio, dirbate Lenkijoje, ekonominės plėtros ministerijoje, pagalbos programų departamente. Žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Smagu šiandien pasidalinti savo patirtimi su jumis šiandien. E, mes esame sukaupę 12 metų patirtį įdėktami techninę pagalbą Ir šiandien pradėsiu nuo techninės pagalbos sąrangos Lenkijoje. Kalbėsiu apie tai, kas tą pagalbą gauna kaip. Ir kalbėsiu taip pat, kaip kito situacija bėgant metams ir apie tai, ko išmokome. Mūsų sistema yra sudaryta iš trijų ramščių, kas reiškia veiksmų programos ir techninės pagalbos. E, techninės pagalbos komponentų nacionalinėse veiksmų programuose ir techninės pagalbos komponentą regioninėse programuose. Mm, mes manome, kad techninė pagalba buvo pirmiausia skirta tam, kad būtų galima sėkmingai dėkti Lenkijos sanglaudos politiką. Bendrai sistemai sukurti E, mums prireikė daugybės lygmenų to įgyvendinimo. Turime šešias nacionalinės ir šešiolika regioninių veiksmų programų. Sistema yra tikrai pakankamai sudėtinga ir dėl to būtent prireikė būtent tiek tų veiksmų programų ir tiek techninės pagalbos komponentų ir tų visų ramščių. E, pasiskirstimas viso to yra štai koks techninės pagalbos horizont, e, veiksmų programos e, yra apimančios va techninės pagalbos e, elementus, jos skirtos horizontalioms institucijoms. Ir o veiksmų programos leidžia labiau laikytis požiūrį orientuotą į rezultatą. Tuo būdu galima užtikrinti geresnį koordinavimą ir skaidresnį požiūrį. Beje, tai padeda sukurti didesnę pridėtinę vertę. Kodėl mums prireikė tų trijų ramščių sistemos? Ogi dėl to, kad e, kalbame apie didžiulius darbus, kuriuos ir matėte iš čia pristatytos skaidrės, veiksmų programos galėtų būti nagrinėjimos ir atskirai, kaip atskiros priemonės. Dvidešimt dvi yra iš viso tos pagalbos valdymo institucijų, dar yra visa eilė institucijų, jų yra apie 140 trauktų į šios projektus. Štai šioje skaitrėje matote svarbiausius subjektus susijusius su šia sistema ir institucijas. Mes e, čia teikime techninę pagalbą. Pradėkime nuo institucijų grupės. Taip, čia turime audito struktūras, valdymo struktūras, mokėjimų struktūras, tarpinės struktūras. Mūsų atveju taip pat tenka kalbėti apie visą eilę institucijų ir šalia jų esančių struktūrų, e, struktūrų kurios turi atlikti E, kurios turi skelbti viešuosius pirkimus, užtikrinti e, vartotojų teisų apsaugą, užtikrinti visą eilę kitų dalykų. Nuo institucijų galima eiti toliau. Tai yra stebėsenos komitetai, tai yra nevyriausybinės organizacijos, socialiniai ekonominiai partneriai ir galbūt E, svarbiausias segmentas būtų naudos gavėjai, tai yra mažos ir jūtinės įmonės, akademinės ir mokslo bendruomenės ir vietos e, vyriausybės, vietos administracijos struktūros. Mūsų techninės pagalbos filosofija keitėsi bėgant laikui. Keitėsi taip pat ir tos taisyklės, kurias pasiūlė Europos komisija jos paprastėjo, turint tikslą paremti administracinius gebėjimus. Buvo pasiūlyta pirmiausia pati sudėtingiausia priemonė, buvo e, skirta administraciniams gebėjimams kurti. Paskui buvo pasiūlyta kita priemonė, kuri remia naudos gavėjus, e, tinklų plėtotojus. Priemonė, kuri padeda sumažinti biurokratinę naštą. Visą tai yra svarbus aspektai. Stengiamės plėtoti tas idėjas, kurios yra pasiūlytos reglamente. Kai dėl mūsų patirties, galim pasakyti štai, kad 2007-aisiais situacija buvo tokia, kai tik pradėjome dirbti. Su, aplinkybės buvo pakankamai sudėtingos, nes trūko patirtį turinčių darbuotojų, nebuvo sisteminio požiūrio ir taip pat naudos gavėjams trūko svarbiausių žinių susijusių su lėšų panaudojimu. Tai buvo e, iššūkis, todėl ir ieškojame, kaip galėtume gauti techninės pagalbos. Mes tas problemas stengiamės spręsti pasitelkę priemonės, kurias štai išdėstėme čia. Sukūrėme žmogiškų išteklių vystimo planą jis buvo pateiktas Europos komisijai, jis žino apie tai. Mes taip pat e, sukūrėme tam tikrą institucijų tinklą, parinkome priemonės ir, ir, ir valdymo metodus, parengėme gairias valdymui ir įgyvendinimui. Mes taip pat sukūrėme informacijos tinklą ir parengėme mokymus bei seminarus naudos gavėjams esminėse srityse. Visą tai padėjo užtikrinti politikos e, tinkamą valdymą Lenkijoje, techninės pagalbos politikos valdymą Lenkijoje. Tos priemonės veikia pakankamai gerai, tačiau pareiškėjo, kad tos teikiamos techninės pagalbos nepakanka. Jeigu norime turėti geros kokybės galutinį projektą, turime žvelgti į reglamentus, į taisyklės, bet reikia eiti dar giliau šiuo atveju ir ieškoti efektyvesnių būdų tikslams pasiekti. Todėl sukūrėme papildomų priemonių sąrašą ir galėtume apie jas parengti atskirą pranešimą. O šiandien galiu tik trumpai paminėti tuos dalykus. Paremėme svarbiausias institucijas, dirbančias uh, sangaudos politikos srityje Lenkijoje. Uh, Taip pat padidinome paramą socialiniams ekonominiams partneriams ir nevyriausybinėms organizacijoms. Mes taip pat e, parengėme projektų tam e, tikrą rengimo metodą. E, tam buvo reikalinga mūsų parama ir mes ją nusprendėm suteikti. Taip pat nusprendėme paremti ir teritorinį požiūrį. Tai pasirodė besas e, labai svarbus žingsnis e, įgyvenant sanglaudos politiką Mes numatėme išmokų tam tikras schemas e, svarbiausiems bandomiesiems projektams. Mes taip pat pradėjome e, remti taip vadinama ITS ir taip pat mes sukūrėme bendrą teminį tinklą, remiant ir Europos komisijai. Įdėgėme taip pat privataus sektoriaus ir viešojo sektoriaus partnerystės tinklą. Pereikime prie patirties, kurią galėtume pasidalinti. E, techninė pagalba, kaip priemonė, keičiasi. Ir tai yra geras dalykas. Nes situacija keičiasi. E, be abejo, paremti svarbiausius dalykus, tuos bazinius poreikius yra svarbu, tačiau to nepakanka. Būtina, kad būtų žengiama toliau, dirbama subtiliau, jeigu taip galima pasakyti. Taip pat svarbu e, teikti pagalbą ir naudos gavėjams, nes e, neįmanoma parengti gerų kokybiškų projektų bei strategijų, jeigu naudos gavėjai nesulaukia paramos ir nežino, kaip tai daryti. Mūsų nuomonė, techninė pagalba yra puikia priemonė, norint išbandyti tam tikrus inovatoriškus sprendimus, bandomuosius projektus. E, tačiau techninė pagalba turėtų būti paprasta, nesunkiai gaunama ir būtų, kad būtų galima panaudoti prie, e, tais atvejais, kai keičiasi aplinkybės. Mes turime nacionalinius veiklos planus ir techninė pagalba leidžia kaip tik laikytis į rezultatą orientuoto požiūrio. Turime tam tikrus rodiklius, jų yra devini mūsų programoje, kurie leidžia matyti, kaip yra siekiama, kaip efektyviai yra siekiama tikslo. Galime pasižiūrėti, ko pasiekėme, ką dar reikės padaryti. Tų projektų, tiems projektams skiriama techninė pagalba gali pasiekti užtikrinti didesnį skaidrumą ir gali padėti sukurti geresnę pridėtinę vertę. Dėkoju. Dėkoju Jums. Puikiai laikėtės pasisakymo laiko. Taigi, ačiū. Kolegos dabar Galima užduoti klausimų, pakomentuoti. Kol kas matau du norinčius pasisakyti. Noriu tik priminti jums, kad laiko iš viso, kad turime 30 minučių. Suteiksiu žodį ponui Nilsen. Prašau. Dėkoju Jums už išsamius pasisakymus. Tokią diskusiją turbūt reikėjo mums rengti daug anksčiau. Aš į techninę pagalbą visų pirma žiūriu kaip į pagalbą, kuri turi užtikrinti, kad projektai būtų, būtų tinkamai įgyvendinami. Ir konkrečiai turiu patirties iš sanglaudos projektų srities Švedijoje. Auditorumų atstovas sakė, kad e, ta parama turėtų daugiau būti teikiama regioninių ir vietos lygmenių. Tikrai labai man džiugu tai girdėti. Aš turiu 20 metų patirtį dirbdamas su sanglaudos projektais Švedijoje ir nuolat matydavau, tam tikrą konfliktą tarp centrinės valdžios ir e, regionų valdžios. Centrinė valdžia e, turėjo tokią tendenciją sustelti ties tais projektais, kurie jai labiau rūpėjo. Ir ta veikla dėja dažniausiai būdama vykdoma nacionaliniu lygiu. E, dažnai būdavo taip, kad ta parama e, nenueidavo būtent ten, kam ji buvo labiausiai reikalinga. Todėl valstybėse narėse reikia sutvarkyti tą reikalą, kad ta techninė pagalba, pagalba būtų tikrai veiksminga. Reikia nacionalinės valdžios atstovų klausti, kaip priimant sprendimus yra įtraukiama regionų vietos valdžia. E, sistema, ko gero, yra kol kas pernelyg nelanksti ir reikia tai turėti galvoj, peržiūrint egzistuojančius teisės aktus. Yra sričių, kur veikia nedidelės įmonės, kur nelabai daug gyventojų, kai kuriuose įmonėse dirba tik tai keletas žmonių ir ten tikriausiai reikia kurti tam tikras bendradarbiavimo platformas Ir čia e, idealiai pasitarnautų techninė pagalba, sukuriant tokias platformas, bendradarbiavimo platformas, galvojant apie socialinę ekonomiką. Deja, techninė pagalba tam e, nėra naudojama. E, viskas eina per nacionalinės institucijas, bent jau Švedijoje. Taigi aš čia džiaugčiausi matydamas pokyčių. Dėkuoju, panė pirmininkė, visiems ačiū už puikius e, pasisakymus. Norėčiau užduoti ponui Kurt e, vieną klausimą, nes jūs puikiai e, paminėjote problemas, su kuriuom susidurėme rengdami ir įgyvenami projektus. Aišku, kad valstybės narės yra reikalingos techninės pagalbos ir e, per projektų įgyvenimo etatus ir sprendžiant valstybės pagalbos problemas ir taip toliau. Bet e, susidaro įspūdis, kad čia mes tik tai gesiname gaisrus. Ten ar kitur visą laiką kažkur prasimuša gaisras ir visą laiką mes kovojame su tom pačiom problemom. E, mažas lėšų įsisavinimo lygis. E, bijomės, kad mokėjimai vėluos visada, nes tie mokėjimai nėra tinkamai paaiškinami ir taip toliau. Taigi, susidaro įspūdis, kad techninėje pagalboje mums šitą reikėtų keisti ir e, daugiausia sustelti į tai, kad ji būtų sistemiškesnė. Turėtume pagalvoti apie tai, kaip apskritai verslo aplinkai gerinti. Nes jeigu šalis turi įsisavinimo problemų, tada turi ir e, investuotojų pritraukimo problemų, investicijų problemų ir taip toliau. Ir reikia galvoti, kaip padėti ir paremti e, viešojo administravimo reformas vykdyti apskritai. Aš manau, kad tokiu būdu būtų geriau paremti visą procesą. Žinoma, čia vaidmuo tenka ir Pasaulio bankui, ir aš turiu ir jums klausimą. Kartais jaučiu, kad valstybėse nori, narėse skirtingos institucijos sprendžia klausimus ir sprendžia juos skirtingai. Pavyzdžiui, Kroatijoje finansų ministerija uh, atsako už susitarimus su pasaulio banku dėl mums reikalingos paramos. Antra vertus, regionų plėtros e, ministerija sprendžia įsisavinimo klausimus, dirba su sanglaudos fondais, tai susidaro įspūdis, kad atsiranda kažkokie skirtingi reikalavimai ir tokiu būdu prarandami ir finansavimai, investuojame į skirtingus dalykus, tačiau nepakankamai koordinuojame ir nepasiekime sinergijos. E tai galbūt jūs galėtumėte pasakyti mums, ką galėtume nuveikti, spręsdami tas problemas, dirbdami geriau. Dabar e, labai įdomus pavyzdys buvo iš Lenkijos, kaip jūs, e, jūsų techninė pagalba keitėsi, evoliucionavo. Noriu paklausti jūsų apie techninę pagalbą pilotiniams, bandomiesiems projektams. Kodėl Jūs galvojate, kad bandomiesiams projektams reikia techninės pagalbos, o ne e, dideliems inovacijų e, projektams? Tikriausiai e, Jūsų šalyje yra tam tikra specifika. E, Jūs taip pat paminėjote paramą svarbiems, e, svarbioms institucijoms tuose sektoriuose, kurie yra svarbus sanglaudos politikai. Ar eina kalba apie darbo užmokestį žmonėms, ar eina kalba apie techninę paramą, kad galima būtų geriau spręsti viešųjų pirkimų, valstybės pagalbas problemas ir taip toliau. Ačiū pirmininkė. Tai iš tikrųjų noriu aš Jums padėkoti, kad suorganizavot šiandieną šitą klausimą ir tikrai buvo <clears throat> labai įdomus ir, manau, vertingi klausimai. Tai iš tikrųjų, šalyse narėse pakankamai yra skirtingos situacijos. Vienos šalis yra daugiau decentralizuotos, kaip didesnės šalis, galbūt Vokietija, Prancūzija e, ir Skandinavija kartu o kitos šalys kaip vat ir mano šalis lietuva baltijos šalys yra labai centralizuotos ir netgi neturi nuo tos europinės regioninės politikos ir tokiu atveju na susidaro tokia situacija kad tie žmogiškieji resursai kurie yra savivaldybėse jie paprasčiausiai mažėja kasmet. Ir e, manyčiau, kad na, toks skirtingas regioninis pasiskirstimas pačioje Europoje e, irgi turi tam tikrų trūkumų, mes neturim atskiros šalis ateities ir galėtų būti kažkoks tai regioninis na, e, pavyzdys, e, kaip geriau būtų vystoma. Ir galbūt va, norėčiau kartu paklausti, kokia vis dėlto jūsų patirtis teikiant techninę pagalbą, kur geresni rezultatai? Ar šalyse, kur daugiau centralizuotos šalis, E, tos, kurios siekia tik efektyvumo, ar šalis su didesnė decentralizacija, kur daugiau demokratijos, daugiau diskusijų vyksta, daugiau teisių turi e, apatinė grandis. Nes e, tas principas, gero valdymo principas ES, kuris turėtų egzistuoti visose šalyse, nepriklausomai nuo regioninio suskirstimo, aš manau kad jis kažkiek tai na deklaratyvus mes šiek tiek pro pirštus žiūrim na įvyko kažkokie susitikimai įvyko protokolai bet ar iš tikrųjų tas gero valdymo dvasia noras bendrauti ir ieškoti geriausių rezultatų ar jis iš tikrųjų natūroj vyksta tai manau kad šitie dalykai labai svarbūs ir aišku atskirom savivaldybėm arba net ir jau nekalbant apie įmonės pasinaudoti e, Europos investicinio banko parama, Europos rekonstrukcijų e, plėtros banko parama praktiškai neįmanoma. Tai galbūt e, galėtų būti kažkoks tai mechanizmas, na, šalis narės turėti kažkokius tai limitus ir paskui per šalių narių atstovus galėtų jie kreiptis ir naudotis nes jiems patiems ateiti iki europinių tokių institucijų tai praktiškai neįmanoma įveikti tą sakykime žinių patirties barjerą ir taip toliau tai vis dėlto manyčiau kad e, siekiant efektyvumo e, kartu e, galima būtų ieškoti ne tik tai suteikti konkrečią techninę pagalbą bet ir rekomendacijas E, juk yra bega, be galo geros patirties, be galo gerų projektų įgyvendinta, kurie duoda labai didelę naudą ateičiai ir duoda didelį socialinį efektą. Galbūt su rekomendacijom kaip tik įsinagrinėti e, tos projektus, jų pridedama vertė, galbūt kažkas labai įspūdingo yra gyvendinta Lenkijoje arba Portugalijoje ar kitoje šalyje ir tą patirtim taipogi pasinaudoti. Ačiū. Thank you very much. Mr. Albrecht, it will be the last question. The floor is yours. Yes, sir. Ponas Albrecht, paskutinis kalbėtojas. Dėkuoju, pirmininkė. Tai yra nepaprastai įdomi tema, nes iš pradžių atrodytų, kad viskas yra aišku, bet kai pradedi gilintis, paaiškėja, kad e, niekas nieko nesupranta. Todėl tai labai įdomu apie tai šiandien kalbėti. Aš manau, kad e, labai įdomu buvo išgirsti mūsų prezent, e, svečių prezentacijas, nes matome, kad valstybės narise taikomas skirtingas požiūris Ir kartais valstybės narės tanko pakeičia savo požiūrį. Ir todėl gal dabar ateitų laikas kalbėti apie naują programavimo laikotarpį. Bet reaguodamas į tai, ką sakė Ivana apie tai, kad keičiasi situacija mūsų da, administrat... administracinėse da, įstaigose. Ir mes paėmėme, pavyzdžiui, galėtume paimti pinigus, kurie dabar yra skirti techniniai pagalbai ir panaudoti tuos pinigus tam, kad galima būtų paremti struktūrinės reformas. Taip, iš esmės, techninės paramos pobūdis būtų pakeistas. Iš įvairių institucijų ir šalių patirties, kaip Jums atrodo, ko, kam, kokį vaidmenį turi suvaidinti techninė pagalba? Ar sprendimų prieimimo institucijas reikia remti, ar projektų vykdytojus, ar reikia daugiau skirti dėmesio tam, kaip yra atrenkami projektai, ar tam, kaip lėšos yra išleidžiamos, tai, pavyzdžiui, kaip komisija prižiūri, kaip jos yra išleidžiamos, kaip jos yra naudojamos. Pavyzdžiui, Jasper, pagal Jasper programą teikiam teikiamos konsultacijos turėtų būti iš karto įgyvendinamos. Čia neturi būti jokios konkurencijos. Taigi techninė parama yra reikalinga ir tam, kad galima būtų geriau įgyvendinti turimas programas, o ne tik pasiruošti tam, kad galima būtų įsisavinti lėšas iš kur nors. nes žm, institucija, kuri e, yra atsakinga už techninę paramą, turėtų taip pat prisimti atsakomybę ir už rezultatą, kaip įvyko Lenkijoje. Atsižvelgiant jūsų patirtį, kaip jums atrodo, kokią funkciją turi atlikti e, techninė pagalba, nes mes matome, kad labai dažnai lėšos nėra nu, tinkamai panaudojamos ir po to jos perkeliamos yra į kitą kokį nors sritį. Uh, Čia gal ir galima būtų kalbėti apie sistemos supaprastinimą, bet man atrodo, kad situacija yra dabar žinai kur kas sudėtingesnė. Dėkoju, štai tokie buvo komiteto norių klausimai. Dabar aš norėčiau paprašyti mūsų svečių atsakyti ar pasidalinti savo pastabomis. Europos komisijos atstovas pirmasis. Dėkuoju, taip kad jau sugrįžau savo vietą. Pirmiausia, komiteto nariai kalbėjo apie tai, kad reikia teikti paramą savivaldybėms e, vietos likmenių, kad e, kol kas tik neparama ne, nepakankama yra skiriama vietos valdžios ligmenių. Na, reikėtų pasakyti, kad situacija 28 valstybės narėse skiriasi, bet to mes turime atsižvelgti ir subsidiarumo principą, nes galiausiai sprendimus dėl techninės paramos priima valstybės narės, e, atsižvelgdamas į savo da, e, e, sistemos ypatumus. Ir dažnai mes matome, kad techninė parama vis dėlto būna teikiama dažniausiai centrinės valdžios institucijose. Ir tai ne visuomet atspindi e, tai, kaip yra paskirstamos užduotis. Taigi mes matome, kad dažnai, kad vadovaujančios institucijos labai dažnai e, perteikia funkcijas e, tarpininkams. Tačiau, techninė, tačiau būtent tos vadovaujančios institucijos savotiškai pasisavina visą techninę pagalbą. Tai nėra požiūris, kurį mes turėtume skatinti. Reikėtų vis dėlto teikiant techninę paramą atsižvelgti ir į tai, kaip pasidalyjama yra ir uh, E, atsakomybę. Ir be abejo, mes galime be, be abejo skatinti daugiau paramos skirti e, e, savivaldybėms ir vietos ir, a, a, valdžios atstovams, bet a, nežinau, ši komisijos galios būtų pakankamos. Toliau buvo kalbėta apie tai, kad reikia remti paramos gavėjus, nes jei mes rengsime, pa, remsime, pavyzdžiui, kokias nors institucijos, kad jos taikytų labai geras atrankos procedūras, kad viską tvarkytų labai gerai, taip aišku, gerai, bet jei galiausiai paramos gavėjai, projektų vykdytojai negalės gyvendinti projekto, tuomet visas mūsų, visos mūsų pastangos bus bergžios. Taigi todėl mes turime daugiau dėmesio per kitą programavimo laikotarpį skirti tam, kad sustiprintume uh, paramos gavėjų gebėjimus renkti ir gyvendinti gerus projektus. Ir kelios valstybės narės jau ėmėsi veiksmų šiuo klausimu. Toliau, centralizuotos sistemos ar labiau decentralizuotos sistemos. Aš negalėčiau pasakyti, kad kažkuri sistema yra geriausia, nes daug kas priklauso nuo vyriausybės struktūros, nuo situacijos valstybėje narėje bet e, jau sakiau, kad mums labai svarbu yra užtikrinti, kad techninė parama būtų teikiama atsižvelgiant į šalies ypatumus. Tose šalise, kurios neseniai prisijungė prie ES, mes matome, kad kartais e, reikia kurti papildomą, papildomus administracijos lygius ir tai po to stabdo e, projektų vykdymą. Todėl per e, pirmąjį programavimo laikotarpį reikia pirmiausia išnaudoti visas turimas struktūras ir po to e, skatinti per kitą programavimo laikotarpį jau, jau kurti papildomus lygmenys struktūrą, administracinėje struktūroje. Ir paskutinė pastaba iš tikrųjų techniniai paramai skirtos sumos valstybės narėse yra didžiulės. Tai yra tikrai didelės sumos ir tos sumos yra skiriamos kaip vienas blokas ir mes be abejo komisijoje norėtume kad tos lėšos būtų naudojamos kur kas geriau, kur kas konkretiems tikslams pasiekti. Ir valstybės narės ir komisija turėtų dar kai ką patobulinti savo veikloje. Dėkoju. Pane Kapanelė, Dėkoju, aš norėčiau atsakyti į pastabas, kurias išsakė kolegė iš Kroatijos. Aš Kroatijoje beje esu dirbus pati ir norėčiau pakomentuoti, kaip bendradarbiauja įvairios institucijos. Taigi, kaip mes dirbame? Pirmiausia, mes stengiamės pasirašyti tarpusavio susipratimo memorandumą arba da, įtraukti mūsų teikiamas paslaugas į da, partnerystės susitarimą su da, šalimi. Ir mes matome, kad kartais finansų ministerija, sakykime, yra atsakinga už skolinimo veiksmus, kokia nors kita institucija už jaunimų skirtus veiksmus ir taip toliau. Ir paprastai da, visus šios skirtumus mes da, išsprendžiame pasirašydami tarpusvį supratimo memorandumą. Be to mes manome, kad labai svarbu yra tinkamai panaudoti visus turimus e, e, instrumentus, visas turimas priemonės. Ir mes, e, kaip jau minėjome, teikime konsultacinės paslaugas pagal atitinkamas sutartys ir uh, uh, už tas sutartis mūsų yra atlyginama iš ESIF lėšų ir labai tai veiklai skirtos sumos nėra didelės, todėl labai svarbu gerai jas panaudoti. Ir mes matome Rumunijoje, pavyzdžiui, kad pasiteisina taip pat ir nuolatinės priežiūros, priežiūros taktika. Labai geras klausimas, kam turi būti naudojama techninė pagalba. Ji turėtų būti naudojama ne tik tam, kad būtų stiprinami administraciniai gebėjimai, bet kad ir būtų vykdomos kai kurių institucijų reformos. Pavyzdžiui, Rumunijoje daug buvo dėmesio skiriama viešųjų pirkimų sistemos pertvarkai, bet taip pat reikėtų taip pat stiprinti ir viešo administravimo tarnybas. Ta mes aiškiai pamatėme iš atliktos analizės. Bet iš esmės šiuose e, sritise nespręsia visų problemų, tik tai e, e, teikiant techninę paramą. Reikia vykdyti rimtas struktūrinės reformas, iš esmės stiprinti įvairius gebėjimus. Ir mes kai kuriuose šalyse taip pat taikome ir kitas priemonės, pavyzdžiui, tam tikras da, ta, E, skolinimo tam, veiksmam tam tikrose politikos rytise priemonės, bendarbiaudami su komisija. Ir galvojame, kaip galima būtų toliau paremti tolesnės struktūrinės reformas ir gebėjimų stiprinimą. Dėkuoju. Toliau. Ačiū, ponė Pirmgė, aš atsakysiu į du klausimus, kurie konkrečiai man buvo skirti. Kodėl e, bandomiesiams projektams yra teikiama techninė parama? Kartais jūs norite kažką pakeisti esamojo sistemoje. Bet tai, tai nėra tai, taip paprasta, kaip, pavyzdžiui, nutiesti naują kelią. E, jūs norite pakeisti, pasakykime, požiūrį, pavyzdžiui, daugiau dėmesio skirti vietos, e, veiksmam vietos lygmenių. Ir mes, norė, ir mes dažnai turime įvairių minčių, kaip tai galima būtų e, padaryti, kaip galima būtų įgyvendinti. Ir prieš pasirinkdami galutinai tas priemonės, kurios, kurių mums reikia, mes norime išbandyti kelias. Ir būtent todėl mums reikalinga čia techninė e, pagalba. Jūs klausite, ar iš techninės pagalbos lėšų yra finansuojami atlyginimai. Taip, e, bet e, tai tikrai yra labai nedidelė, nedidelė suma. Mes bendradarbiavome su universitinėmis organizacijomis, su savivaldybėmis. Ir to, būtent todėl mums reikia kartais skirti finansavimą tam, kad galima būtų pasamdyti dešimt papildomų darbuotojų, bet iš esmės mes e, didžiąją dalį lėšų vis dėlto skiriame bendradarbiavimui, koordinavimui, platformų, tinklų jungimui. Statistikos departamente, pavyzdžiui, mes e, da, finansavome projektą, kurio uh, tikslas buvo išskirstyti įvairia į uh, įvairius duomenų blokus pagal atskirus, atskiras temas. Bendradarbiavimo skatinimas, tinklų kūrimas, tai yra tos rytis, kurioms skiriamas didžiausias dėmesys, kai kas jau apie tai kalbėjo. Reglamentas leidžia e, finansuoti tokią veiklą, taigi nieko keisti nereikia. Nereikia keisti teisės aktų. Tokią veiklą jau dabar galima e, finansuoti. Dėkoju. Ar kas nors norėtų ką nors pakomentuoti? Prašau. Ačiū, e, ponė pirmininkė. Kaip audito rūmų atstovas, aš norėčiau pasakyti, kad e, akivaizdu, kad aš nenorėčiau dabar e, vertinti vyriausybių vykdomų reformų. Mes norime tik tai užtikrinti, kad techninė pagalba būtų naudojama stiprinant centrinės ir vietos valdžios institucijų administracinius gebėjimus, tam, kad tos institucijos būtų geriau pasiruošusios ateityje įsisavinti teikiamą paramą. Apie kitus ryšių aš nekomentuosiu. Pone Malėtič taip pat sakė, kad egzistuoja kartais e, skirtumai. Kažką kalbame apie vietos ir centrinės valdžios in interesus. Ir kartais būna taip, kad įgyvendina veiksmus vieni, vienos institucijos, o a, e, a, e, ta, a, o sprendimus priima kitos institucijos. Ir aš manau, kad čia iš tikrųjų dar kai ką galima būtų padaryti. Nesvarbu, ar kalbame apie transporto, energetikos ar aplinkosaugos ministerijas, labai dažnai tarptų ministerijų su, uh, kyla uh, trinties uh, įvairiais klausimais. Ponas Nielsen taip pat visiškai teisingai kalbėjo apie tai, uh, kad mes kalbame apie regioninę politiką ir tai yra labai gerai. Regioninė politika turi būti gyvendinama vietos lygmenių, bet būtent vietos lygmens institucijos labai dažnai neturi pakankamai gebėjimų tam, kad tinkamai paskirstytų prioritetus, kad atrinktų reikalingus projektus, kad tinkamai juos gyvendintų, kad e, atliktų vertinimą gerai. Ir aš visiškai pritariu tam, ką jūs sakėte. Iš tikrųjų, techninė parama turėtų būti skiriama dažniau vietos uh, ir regionų valdžios atstovams. Jūs taip pat kalbėjote apie platform, įvairias platformas, apie, kurios galėtų suvienyti, sutelkti mažas vidutinės įmonės. Tos platformos galėtų tikrai pasiteisinti į regionuose. Ir čia tikrai galima būtų iš techninės paramos lėšų skirti paramą tokiems, tokiams platformoms. Ir dar viena pastaba. Taip pat vienas iš kalbėtojų kalbėjo, kad vieno kurpalio politikos negalima taikyti. Tačiau vis dėlto aš manau, kad mes e, matome, kad e, tam, tos pačios priemonės gali pasiteisinti visose valstybėse narėse. Pavyzdžiui, mes atlikome veiklos auditą vertindami vieną atsinaujančios energetikos projektą, kuriam buvo labai daug e, skirta lėšų iš ESIF. Ir Jei, sakykime, didesnėje š... šalyje šešiolikoje vojvodijų, sakykime, įgyvendinami yra projektai, yra vykdomi vieš, viešieji pirkimai ir viskas vyk, vyksta kaip ir gerai. Tai, apie tai kalbama mūsų specialioje ataskaitoje. Ir e, po to mes, kai mes pradedame gilintis į tai, kas vyksta uh, savivaldybių lygmenių, matome, kad tenai dažnai meras turi atlikti tą patį darbą. turi atlikti tam tikrus veiksmus, labai konkrečius pavyzdžiui, da, da, sukurti kokį įrenginį, saulės, kokias, kokias baterijas ar, ar kokį nors kitą įrenginį. Bet centrinės valdžios institucijos juk žino, kokia yra situacija rinkoje, kok, išmano situaciją rinkoje, žino, kas pasiteisina. Ir dėl to, kad centrinės valdžios institucijos ne, neteikia žinių, netei, neperdoda jau turimos informacijos merui, jis turi atlikti tą sudėtingą darbą pats savo jėgomis. Ir aišku, kad rezultatai ne, nebūna tuomet uh, dažnai labai geri. Todėl reik, tai toks labai konkretus yra pavyzdys. Ir e, tai yra tik vienas e, pavyzdys, bet galiu pateikti jums jų tikrai labai daug. Dėkuoju. Ačiū. Regisi. Viskas, visi pasisakėme, ačiū mūsų gerbėjamiems prelegentams, ačiū kolegoms už diskusiją. Kaip sakė ponas Olbricht, mes manome, kad šie dalykai yra paprasti, bet paprastai netaip jau paprasta viskas būna. Nes paprastai tie paprasti klausimai ilgia, ilgiausiai ir lieka neatsakyti. Ačiū už pasisakymus, o dabar tęsime mūsų darbo tvarkę. Džiugu matyti kolegę Rosizą Damato salėje, kadangi kitas darbo tvarkės klausimas ir yra nuomonės projekto teikimas. Kolegė Damato ją ir pateiks. Mes rengėme nuomonę įtrę e komitetui, kuris rengia pranešimą dėl interneto ryšio vietos bendruomenėse rėmimo. Siūlau, kad iki vasario 13 dienos vidurdienio būtų pateikti visi pakeitimai, jeigu tokių būtų. O dabar žodis kolegiai Damato, prašau. Dėkoju, pane pirmininkė. Štai, kalbam apie teisėkuros nuomonės projektą. Turiu parengusi kaip tik tokį dokumento, kurio tikslas yra užtikrinti prieigą prie interneto viešose erdvėse. Tai leistų pamatyti Europos pridėtinę vertę, nes būtų matomesnis skaitmenyje erdvėje ES įmonės, žmonėms būtų patogiau naudotis internetu, būtų uh, telekomunikacijų paslaugos geriau plėtoti. Nuo 2020 metų Europos komisija nori, kad kiekvienas ES miestas suteiktų nemokamą interneto e, prieigą belaidžiam internetui. Pirmininkas Junkeris kaip tik e, apie tai kalbėjo pernai, kai sakė savo e, kalbą prieš pradėdamas dirbti Europos komisijos pirmininku. Taigi, svarbu, kad procesas nebūtų biuro, biurokratinis ir kad nebūtų jokių kliūčių 17-19 metų e, bus siūloma programa šiems tikslams įgyvendinti. 6-8 tūkstančiai savivaldybių turėtų pasinaudoti tuo siūlymu. Mes manome, kad siūlymas gali būti pagerintas. 120 milijonų eurų mums atrodo labai nedidelė suma e, šios programos įgyvendinimui. Mes pakeitimus savo kreipsime būtent tokią linkmę. Finansavimas turi būti didesnis. 60 procentų ES namų ūkių 2015-aisiais turėjo prieigą prie fiksuoto interneto, bet tik 28 procentai tokių buvo kaimo vietovėse. 86 procentai ir 36 procentai yra tokie sparčiai besiskerintis skaičiai. Taigi kad būtų pabaigta kurtis e, vieninga skaitmeninė rinka, tie skaičiai dar nėra pakankami, reikia kurti naują europinę kartografiją šioje srityje, išsiaiškinti, kuriame e, ar kuriuose Europos regionuose poreikiai yra didžiausi, būtina siekti sverto efekto ir taip pat derinti veiksmus su FEDER. Ir e, antram teminiam tikslui skirtų viešuoju finansavimu. Mes pritarėme procedūrai, kuri buvo pasirinkta. Procedūra yra paprasta, bet reikia nepamiršti pusiausvėros tarp kontrolės galimybių ir biurokratijos mažinimo. Taip pat būtina nulatos tikrinti, kaip efektyviai veikia siūlomos paslaugos projekto metu, gyvendimo metu. Kitas dalykas - būtina teikti informaciją E, turėtų būti įsteigti specialūs biurai, kurie teiktų informaciją susijusią su plačiai juoščių ryšiu. Jos apimtų vietos e, struktūras, e, kurios užsimtų kaip tik vietinių interneto ryšio dėgymu, tai paskatintų darbo vietų kūrimai skiriuose regionuose ir vietose. Na ir svarbiausia, Europos komisija pabrėžia, kad finansinė pagalba turi būti paskirstyta geografiškai subalansuotai. Tada aišku, kad turi būti e, pasirinkti tinkami kriterijai. Kas pirmas kreipiasi pagalbos, tas pirmas ją ir gauna, kažin dar yra vienintelis teisingas kriterijus. Tad sakyčiau, kad dar turime apie tai pagalvoti. Regioninės plėtros komitete mes turime pasiūsti aišku signalą šiuo klausimu. Jūs žinote, kad pagal atskirius regionus Europoje prieiga prie interneto nėra visiems vienodai teikiama paslauga. Turime užtikrinti bendrą teritorinę ir ekonominę ES sąnglaudą, kaip tai yra numatyta ES sutartyse. Turime nepamiršti iniciatyvos, kurios tikslas yra suteikti interneto prieigą atskirose vietose. O tas principas, kas pirmas kreipiasi, tas pirmas sulaukia paramos, tik padidins tuos atotrukius e, egzistuojančius ir atskiruose šalise, ir tarp atskirų šalių. Tad e, šiuo požiūriu remiantis tikslų nepasieksime. Ir norėčiau užbaigdama pasakyti, kad laukia kolegos jūsų išvalgų, kad jums sėkmingai pabaigti dirbti man tenkantį darbą. Ačiū. Dėkui, sako pirmininkė. Kolega Novakų pasisakys kolegos Ruojas vardu. Dėkoju pirmininkė, tikrai pasisakinėjau e, kolegos, kuris yra šešėlinės pranešėjas vardu, jis negalėjo šiandien dalyvauti. Visų pirma, noriu padėkoti poniai Damato už jos atliktą darbą, ačiū už jūsų pastangas. E, pasakysiu keletą minčių. Kalbant apie geresnį interneto ryšį e, Europos E, municipalitetuose ir e, miesteliuose, tai turime neužmiršti vietos verslo interesų. Nėra investuotojo, kuris, e, kuris užsimtų geresnių internetu prieš tai neišbandęs verslo E, taigi visų pirma reikia įdėkti mintį, kad kiekvienam startuoliui, kiekvienam verslui geresnis internetas yra gyvybingai svarbus. Kitas dalykas, e, interneto ryšys ypač yra svarbus e, vietos valdžios institucijoms. Tai reiškia galimybę supaprastinti veiklą ir paslaugas tiek piliečiams, tiek verslui. Na ir paskutinis dalykas, visi suvokia, kad geresnis internetas reiškia didžiulę paramą turizmo sektoriui bet kokioje savivaldybėje ar Europos regione. Akivaizdu, kad to mums tikrai labai reikia. Kalbant apie pranešimą, manau, kad regi turi susitelkti ties reglamento 2834 skirsniu. Ir ten reikia naujo skyriaus, kuris vadintųsi bevėlis ryšys vietos bendruomenių centruose. Ir čia mes turime užtikrinti, kad reglamentas laikytųsi sutarčių nuostatų, kad siekiant harmoningo vystimosi sąjunga turėtų tinkamai prisidėti prie regioninės ir socialinės sanglaudos. Matome, kad pasaulis greitai vystosi, internetas yra to vystimosi dalis, taigi negalime galvoti apie ES kaimą, miestelį ar miestą be interneto deramo interneto ryšio. Tai gyvybiškai svarbu verslui e, ir taip pat, kad e, vietos valdžia galėtų teikti aukščiausios kokybės paslaugas. Aš matau, kad apie tai kalba ir mūsų pranešėja, aš matau, kad įtrė komitete taip pat ta kryptimi eina nemažai pakeitimų, jie turėtų uh, patobulinti pradinį tekstą ir turėtų sustiprinti šio reglamento tokius esminius bendruosius principus. Turime šiame dokumente keletą svarbių principų. Vienas iš jų yra daugia kalbystė. 12 e, pakeitime, sakysime, siūloma naudoti tik tai anglų kalbą, bet man atrodo, kad čia reikėtų dar pamastyti. E, kitas svarbus principas yra stebėsena. Manau, kad įgyvenimas ir stebėsena turi būti tos pačios monetos dvi pusės. E, mes visiškai remiame supaprastintas procedūras, kurias siūlo komisija, bet taip pat norime akcentuoti stebėsenos svarbą, kontroliuojant, kaip leidžiami mokesčių mokėtojų pinigai. Ir čia norėčiau matyti daugiau pasiūlymų e, dėl to, kaip e, galėtume supaprastinti mūsų reglamentavimą, padaryti jį prieinamesnį vartotojams. Taigi, kalbant apie geografinio balanso investicijų, e, administracinės naštos mažinimo principus, e, totalio, totalios prieigos piliečiams ir papildomumo principą teikiant paslaugas. Taigi, galvojant apie visą tai, e, visiškai pritarėme dokumento mintims ir e, manytume, kad reikėtų paremti tokius pasiūlymus. Aš manau, kad 24 balandžio mėnesio termino datos mes tikrai turėtume parengti šį dokumentą. Tai labai svarbu mūsų savivaldos įstaigoms, vietos valdžiai ir e, šios nuostatas turėtų būti e, pradėtos taikyti kuo greičiau mūsų piliečių ir bendruomenių labui. Dėkui, ponas Papadakis, dabar žodis jums kaip šešėlinė pranešėjai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Prieš keletą dienų ES statistikos biuras Eurostatas pateikė paskutinius statistinius duomenis dėl prieigos prie interneto namų ūkiams individualiems asmenims. Pagal tuos rezultatus daugiau nei keturi žmonės iš penkių turi, 2016 turėjo prieigą prie interneto, tačiau skirtumas tarp atskirų valstybių narių didėja. Kalbant apie plačiai juos ryšį, nes 14 procentų gyventojų niekada negalėjo pasinaudoti interneto ryšių. ES regionai E, yra labai skirtingo lygio e, susijusius, jeigu kalbam apie interneto ryšių išplėtojimą. Trūksta žmonių kompetentingų, trūksta e, įmonėms skaitmeninių technologijų. Taigi regionai vėluoja vystyti skaitmeninių požiūrių ir gali atsitikti taip, kad jie tiesiog nepasinaudos skaitmeninės eros privalumais. Tad reikia įsitikinti įsitikinti, kad e, plačiajuostis ryšys bus išplėtotas visuose ES regionuose, kad neliktų to skaitmeninių įsivystimo skirtumo. Bendros strategijos nėra šiuo klausimu, e, tačiau reikia daryti viską, kad pilietinė visuomenė daugiau įsitrauktų į šią rinką. Kiekviena iniciatyva, kuri E, skatina belaidžio interneto plėtojimą dažniausiai yra pavienė iniciatyva. Tad mes lauksime Europos komisijos siūlymo. Manome, kad pateiktasis jau yra labai svarbus. Reikės priimti labai aiškias į konkrečius tikslus nukreiptas iniciatyvas. Reikėtų dar pridurti, kad finansinė pagalba turės būti skiriama labai subalansuotai, atsižvelgiant į geografinius aspektus, kad būtų galima taip pat padidyti socialinę ir ekonominę ES sanglaudą. Būtina atsiliepti į vietose atskiruose gyvenančių žmonių poreikius ir kad būtų siekiama sanglaudos. Be kita ko būtina investuoti į skaitmeninę infrastruktūrą. Norėčiau Europos komisijų užduoti štai tokį klausimą. Ar esate numatę kokie galėtų būti tos taip vadinamos kuponų sistemos e, privalumai ir trūkumai. Galbūt trūksta skaidrumo, gal atskirose valstybėse narėse ne vienodai skaidrus yra viešieji pirkimai. Ar 4G ir 5G atsiras bendri standartai, kad būtų dėgiamas, kad nebūtų dėgiamas tinklas paremtas technologija, kur jau yra pasenusi. Uh, Būtina visomis jėgomis tų pavojų išvengti. Kaip su tą skaitmeninę plačiajuošio ryšio platformą, kurios dėka būtų galima keistis geriausią praktiką, o kai dėl valdysenos, manau, kad reikia tinkamai padaryti politinius pasirinkimus ir taip pat numatyti finansavimo priemonės. Noriu padėkoti už siūlymus pranešėjai ir esu tikras, kad galėsime labai konstruktyviai ateityje bendradarbiauti su pranešėjais, su visais šešėliniais pranešėjais, nes mūsų visų tikslas yra bendras. O būtent padaryti viską, kad skaitmeninės ekonomikos privalumais galėtų naudotis visi žmonės. Tam reikėtų, kad ultraperiferiniai regionai taip pat turėtų prieigą prie interneto ryšio ir kad kiekvienas pilietis galėtų tuo ryšiu naudotis. Dėkui, pirmininkė. Nematau pono Sternadžioto. Pono Jakovčič taip pat nematau. Pone Ropė, jūsų, jums žodis. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti kolegijai Domato už atliktą darbą. Visiškai sutinku su jūsų formuojama nuostata, kad prieiga prie interneto kaimo vietovėje yra labai svarbus tikslas. Negaliu nesutikti ir susiekiamų tikslų, kad prieiga prie interneto būtų kuo mažiau biurokratizuota. Kartu noriu atkreipti jūsų dėmesį ir į tokį aspektą, kad interneto tiekimas taip pat kainuoja lėšas ir šiuo atveju jas turėtų apmokėti vietos valdžios institucijos. Todėl reiktų numatyti nuostatą, kad tinkamos finansuoti išlaidos turėtų apimti ir interneto teikimo sąnaudas, bent jau pirmaisiais projekto gyvavimo metais. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį ir į tai, kad komisijos pateiktame reglamento projekte yra labai susiaurinta tinkamų šios paslaugos tiekimo vietų sąrašas apsiribojant tik savivaldybių administracijoms bibliotekoms ir ligoninėms kaip buvęs kaimiškosios savivaldybės meras tiesiog jaučiu pareigą priminti kad tinkamų vietų sąrašas turėtų apimti bent mokyklas ir kultūros centrus ačiū Thank you very much. As I do not see any other wish, you want to take a floor. Dėkuoju, panašu, kad daugiau kas norėtų dar pasakyti. Panas Milton, prašau. Labai trumpai. Mes taip pat e, pasisakome už tai, kad būtų investuojama į e, didesnį junglumą Tai yra labai svarbu, nes šiandien pasaulis darosi vis daugiau ir daugiau skaitmeninis. Labai svarbu yra paremti vietos valdžios institucijas tam, kad jos galėtų investuoti da, e, savo regionuose. Bet neturėtume pakengti verslui. Ne, todėl būtina užtikrinti deramą konkurenciją ir siūloma skirti 120 milijonų eurų šiai veiklai. Tai yra puiku, bet aš manau, kad mes turėtume jau dabar pradėti ruoštis ateičiai ir galvoti apie tai, kaip 5G ryšį galėsime užtikrinti visose vietovėse. Dėkoju. Dabar aš norėčiau suteikti žodį komisijos atstovai komunikacijų ir uh, naujų technologijų generalinio direktorato atstovui. Prašau. Dėkuoju, dėkuoju Jums už šią labai įdomią diskusiją. Mes e, džiaugiamės, kad siūloma, kad Jūs pritarėte ir mūsų e, priemonėms ir tikslams. Mus e, optimistiškai nuteikia jūsų požiūris į, į tai, kad reikia užtikrinti prieigą prie be, belaidžio ryšio visose valstybės narėse visiems piliečiams ir kad tas belaidis ryšys turėtų būti teikiamas nemokamai. Mes turime imtis veiksmų nedelsdami ir uh, Tai, kas vyksta šiame parlamente, diskusijos, kurios vyksta šiame komitete, turėtų taip pat padėti mums e, užtikrinti, kad voucherių sistema būtų jau sukurta ir paleista iki vasaros. Jei mums be abejo pavyks susitarti dėl politinio susitarimo su taryba pakankamai anksti. Dėl turinio. Taip, iš tikrųjų, pateikti pakeitimai patobulins mūsų pasiūlymą. Paminėsiu tik kelias. Pavyzdžiui, siūloma da, geriau išnaudoti da, Europos struktūrinio fondo sukūriamą daugiklio efektą. Ir siūloma taip pat e, aktyviau traukti mažas ir vidutinės įmonės, plėtoti e, plačioje uostį e, ryšį ir taip pat bendradarbiauti su visais subjektais, kurie vietos lygmenių teikia skaitmeninės paslaugas. Tam mes pritarėme. Yra vienas dalykas, į kurį norėčiau atkreipti jūsų dėmesį nes tai yra pakankamai sudėtingas dalykas. Jis yra da, susijęs su principu, kas pirmas at, ateis, tas ir gaus tuos voucherius. Jums tikriausiai yra žinoma, kad teisinės pagrindas taikymas šiam dokumentui yra ta, Europos infrastruktūros tinklų priemonė. Ir Europos struktūriniai investiciniai fondai nėra iš tikrųjų sanglaudos politikos priemonė. Tai yra da, fond, lėšos, kurios yra skirtos tam, kad galima būtų paskatinti paraiškų gavėjus, kuo anksčiau ateiti su savo paraiškomis ir pateikti pasiūlymus dėl projektų. Ir mes nesiūlytume da, keisti dabar šios sistemos, nes tai galėtų sukurti precedentą. Ir taip pat norėčiau patikinti gerbiamus komiteto narius, kad mes pasistengsime kuo labiau atsižvelgti į būtinybę užtikrinti, kad nebūtų pernelik didelės vaučerių koncentracijos. Ir pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę mes nustatysime tam tikras taisyklės, uh, kurios nurodys, kiek kokiems subjektams daugiausia ir mažiausia voucherių gali skirti, kuponų, atsiprašau, gali skirti valstybės narės. Mes nenorime teisės aktuose nurodyti kokiu nors labai griežtų taisyklių, bet darbo programų lygmenių mes vis dėlto turime galimybių užtikrinti, kad kuponai būtų skirstomi e, tolygiau. Be to norėčiau pasakyti, kad mes, e, kaip ir jūs, remiame daugia kalbystės principą ir norime, kad visos savivaldybės galėtų pasinaudoti e, skiriamų finansavimų. Taip pat norime supaprastinti paraiškų teikimo tvarką. Uh, tam, kad užtikrintume, kad net tos savivaldybės, kuriuose yra labai nedaug darbuotojų, galėtų, nebūtų diskriminuojamos lyginant su stambesnėmis savivaldybėmis. Ir ši sistema bus kuriama taip, kad vienodos sąlygos būtų taikomos visiems. Ir uh Mes tik pradedame darbą, tai yra savotiškai toks bandomasis e, projektas ir mes be abejo pasidalinsime informaciją apie tai, kaip mums sekasi jį gyvendinti. Toliau vienas šešėlinių pranešėjų klausė, ar e, reikėtų taip pat finansuoti ir, ir su e, paslaugų teikimu susijusias sąnaudas. Jums yra. E, žinoma, kad pagal schemą numatyta yra finansuoti tik tai įrengin, pačius įrenginius ir jų dėgymą, bet jų naudojimą, už jų eksploataciją bus atsakingos savivaldybės. Tai yra būtina siekiant gyvendinti, kuo, siekiant kuo tesnio efektyvumo. Pone Damato, prašau. Uh, Dėkuoju, labai trumpai norėčiau padėkoti Jums už visą, visas Jūsų pastabas. Netrukus pranešiu Jums, kada vyks šešėlinių pranešėjų susitikimas ir be abejo pasistengsiu atsižvelgti į Jūsų išsakytas pastabas ir taip pat komisijos pateiktą informaciją. Na kągi, dėkuoju, toliau tęsime darbą ir perinėjome prie dokumento panašių klausimų. Taigi dabar kalbėsime apie nuomonės projektą, kurį parengė ponas Liuva. Jis yra mūsų nuomonės referentas. Nuomonę teikiame uh, ITRE komitetui, kurie savo iniciatyvą rengė pranešimą dėl Europos gigabitinės visuomenės ir 5G ryšio. Šis dokumentas yra susijęs su uh, Europos elektroninių komunikacinių, do, komunikacijų teisiniais dokumentais ir taip pat su da, tais teisėkuros pakeitimai, kuriais siekiame skatinti nemokamą interneto prieigą vietos bendruomenėse. Aš norėčiau Jums pranešti, kad pakeitimus šiam dokumentui galima bus teikti iki penktadienio vasario 10 dienos 11 valandos. Taigi laiko turime nedaug, bet nebejoju, kad jūs sugebėsite gerai viskam pasiruošti. Panas Liuoja, prašau. So. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Taigi e, Europai kyla didelių investicinių iššūkių, jeigu ji norės įgyventi komisijos e, pereitais metais rugsėjo mėnesį suformuluotus tikslus. E, Komisija numato, kad 5G ryšys turėtų apimti visas miestų vietovės ir pasiekti visus namus. E, kalbama apie 5G ryšį, pasistengsiu e, e, nenaudoti tam tikrų su tuo susijusių žodžių ar išsireiškimų, e, kad jie nebūtų suprantami banaliai. Taigi e, komisija e, numato apie 150 papildomų milijonų eurų, tai yra daugiau negu ankstesnį dešimtmetį. Ir iš tikrųjų e, planuojama, kad 21,4 e, milijardų eurų turėtų būti išleista IRT er sektoriui, e, jie būtų paimti iš strateginių investicinių fondo. E, taip pat Europos investicijų bankas ir Europos infrastruktūros tinklų priemonė skiria tam lėšų mm, mums reikia fundamentaliai pamastyti apie investicijas, e, dėl to, e, kad pasivytume e, ar sumažintume savo atsilikimą. 2015 metais apie 75 procentai ES piliečių turėjo prieigą prie interneto Ericsson e, kompanija e, prognozuoja e, apie 110 milijonų abonentų JAV 5G tinkle, tuo tarpu, kai Europoje tas skaičius dėja yra tik tai apie 10 milijonų. Taigi mums reikia sistemos, kuri būtų veiksminga, bet tuo pačiu suteiktų valstybėms narėms daug daugiau lankstumo. Ekspertų studijos rodo, kad e, e, būtent kapitalo išlaidos, o ne e, konkurencija rinkoje daugiausia atneša naudos šioje srityje vartotojams. Matome, kad Jungtinėje karalystėje būtent dėl e, kapitalinių investicijų žymiai sumažėjo vieneto kaina vartotojui. Taigi ES turėtų būti patraukli vieta e, telekomunikacijų įmonėms e, plėtoti savo verslą ir investuoti. Tačiau e, matome, kad Įmonės nenori inicijuoti didelių projektų, matydamas, kad e, vykdomas taupimo režimas. Taigi e, reikėtų susilaikyti nuo labai patrauklios temos, kaip reikėtų pažaboti e, didžiasias korporacijas. Išlaidos didelės pralaidos tinklams e, turi būti esminis elementas, e, bendrųjų investicijų procesas turi būti vykdomas sąžiningai ir teisingai. Taigi aš pritariu e, tam, kad būtų geriau gyvendinamos egzistuojančios programos, o nekuriami nauji programos sluoksniai. Taigi aš pasakau už nu, Europos infrastruktūros tinklų priemonės tolesnį panaudojimą ir investicijas iš struktūrinio e, investicijų fondo ir kitų fondų. Reikia užpildyti investicijų sritis, e, e, spragas, kurios šitoje srityje egzistuoja. Pavyzdžiui, mano pačio šalyje Derbišyro grafystė sugebėjo e, pasinaudoti e, bendradarbiavimo sutartimis su BT telekomunikacijų bendrovė ir pritraukti nemažai investicijų. E, mes turime įsivaizduoti, ką 5G technologija iš tikrųjų reiškia, galvoti apie tai, kad bent jau pirmuosiuose etapuose tų technologijų gyvybingumas e, bus veiksmingiausias tik tai e, teritorijose su didesniu gyventojų skaičiumi. Mes e, turime galvoti taip pat ir apie konsultacijų būtinybę naujojo mechanizmo elementuose. Galėtume numatyti egzistuojančių direktyvų reformą, e, parengiant e, supaprastintą elgesio kodeksą, kuris e, suteiktų galimybę vartotojams remtis trumpesniu ir paprastesniu dokumentu. Yra ir kitų problemų, reikia keisti nacionalinės nuostatas, reikia mažinti biurokratinį aparatą Reikia galvoti, kaip geriau panaudoti EERRI, e, nesiremti vien tik tai nacionalinės e, valdžios institucijomis. Eina kalba apie IRT sektorių, bet tuo pat metu ir apie veiklą, kuri susijusi su regionų plėtra. Taigi e, sprendimų prieimimas regioninių e, lygmenių yra labai svarbus, kad centrinė valdžia atsižvelgtų į regionų interesus. E, komisija kalba apie e, BEREK agentūros sukūrimą, padarant ją naująją agentūrą ir galbūt suteikti jai e, galių spręsti galimus ginčius tame tarpe ir valstybinius e, ginčius. E, reikėtų vengti pernelyg didelio e, reglamentavimo ar e, iš anksto primetamų e, labai griežtų tikslų nustatymo. Taigi pranešime e, siekiama paremti investuotojus, e, bet tuo pat metu įgalinti ir e, vietos ir regiono lygmens institucijas. Aš nekantrai lauksiu galimybės dirbti su kolegomis kitame mūsų darbo etape. Dabar žodis šeštinės pranešėjams ponas Deli visų pirma. Dėkuoju pirmiausia pranešėjai, noriu padėkoti už jo darbą rengiant čia nuomonę. Dabartinis projektas geras atvirties taškas, kaip regijų komitetas daugiau turėtume akcentuoti teritorinio ir e, teritorinės ir socialinės anglaudos aspektus ir e, iš tikrųjų reikia pildyti tą e, skaitmininę spragą, kuri egzistuoja tarp kaimo ir miestų gyvenamųjų vietovių, kai kalbame apie belaidžio in, interneto prieigą. E, iš tikrųjų, plačia juoščių ryšių kaimo vietovėse 50 procentų mažiau e, gyventojų gali naudotis lyginant su miestų vietovėmis. Taigi reikia galvoti apie mūsų e, piliečių galimybę naudotis elektroninėmis paslaugomis kuo efektyviau. Kitas elementas yra finansinė parama, kuri prieinama e, įgyvendinant komisijos ambicingus tikslus kad galima labai greitai būtų išplėtoti tą naująją technologiją. Tačiau e, mes neturėtume e, tos problemos tiesiog imti ir užpilti pinigais, reikia atsižvelgti į, į būtinybę turėti investicijų planus ir dokumentus, kurie atsižvelgtų į atskiros šalies specifiką, nes šiuo metu egzistuoja dideli skirtumai tarp valstybių narių. Na ir trečias elementas, tai e, žinoma, piliečių galimybė gauti prieigą prie e, skaitinio turinio e, lygiomis sąlygomis. Čia eina kalba apie vadinamąją geografinio blokavimo e, problemą. Tai susijęs su e, intelektinės nusavybės teisėmis. Taip pat turime turėti galvoj, kad neturi egzistuoti nepagristų teritorijų ribojimų šio laikinėje skaitmeninėje rinkoje. ES. Na ir dar vienas dalykas, tai skaitmeninis švietimas, žmonių informavimas. Čia e, šiek tiek irgi atsiliekame ir todėl e, tokias problemas kaip kova su kibernetinėmis grėsmėmis, e, asmens duomenų apsauga yra ypač svarbios ir tai taip pat yra susijęta su e, šių naujų technologijų plėtra. Tokie tad būtų pagrindiniai elementai, e, kurie atrodo svarbus EPP frakcijai ir esame pasiruošę toliau dirbti, sprendžiant tas problemas su pranešėju. Dėkui, e, ponė Rodrygės dabar. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pradėti nuo padėkos žodžių pranešėjų už pristatytą pranešimą. Puikiai žinote, kokį svarbų vaidmenį mūsų dienomis vaidina internetas, kaip svarbu greitas interneto ryšys. E, tai tas dalykas, kuris svarbus daugeliu sektorių, tai leidžia sugriauti visą eilę barjerų internetas turi daug privalumų, tačiau prieiga jame labai nevienoda tiek atskiruose regionuose, tiek toje pačioje šalyje skirtumų gali būti. Technologijos skiriasi, kai kur dar išplėtotas senomis technologijomis svarbus interneto ryšys. Dėl to greitis interneto dėja ne visur vienodas, kartais jis labai lėtas. Periferinės ir kaimo zonos dažniausiai kenčia nuo tos problemos. Turime, kaip sako pranešėjas, susirūpinti tuo, kad Europa vėluoja, judėtumėm interneto ryšiai, kurie lygintume su, um, Eur, su, su Šiaurės Amerika ar kai kuriais Azijos regionais. Labai svarbu, kad internetas padė, plėtoti internetą, nes jis padeda kurti darbo vietas, skatinti lygės galimybės, skatinti užimtumą. Tačiau reikia nepamiršti, kad 5G technologija turi mus visus parengti, dalyvauti visiškai kitame pasaulyje, bendra tinklas jungtame pasaulyje. Labai daug kas keisis, reikėtų atkreipti dėmesį aspektus, kuriuos minėjo kolegos. Teritorijos padengimas internetiniu ryšiu, periferinių ir kaimo vietovių problemos, ultraperiferinių regionų problemos, būtina įtraukti vietos ir regioninės struktūras ir er, rentabilizuoti investicijų programas, nes daug kas sako, kad investicijos reikalingos investuotojai taip pat yra linkę plėtoti 5G technologiją. Tačiau nepamirškime, kad e, piliečiai turėtų galimybę veltui naudotis internetiniu ryšiu. Bet visus tos planus susijusius internetu turėtume kurti remdamiesi jau 5G technologiją. Mokslo tyrimai, e, viešo ir privataus sektoriaus partnerystė yra būtini dalykai, siekiant plėtoti 5G ryšį. Taip pat reikia e, nepamiršti ir horizonto 2020 programos, nepamiršti saugumo aspektų. Daug kalbėjome apie supaprastinimą. Be abejo, tai yra reikalinga, tačiau tuo pat metu būtina užtikrinti skaidrę konkurenciją vystimo šių projektų ir 5G vystimo metu. ES mūsų supratimu turi turėti pareigą būti 5G dėkimo avangardu ir daryti tai įtraukiai. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkė. Žodis kitam šiandien pranešėjui. Jūs kalbėsite vietoj kolegos Jakovčič. Taip, prašom, žodis jums, ponė Miltenburg. Dėkoju. Man malonu matyti parengtą nuomonę. Puiku, kad paminėtos dabartinės programos Horizontas 2020 konkrečiai matosi, kad pranešėjas pritarė, kad tos programos yra geros, bet jas reikia sustiprinti. Tai galima padaryti padidinusų programų biudžetą. Ketvirtame puslapyje matau, jog pranešėjas nori pabrėžti tam tikras iniciatyvas valstybėse narėse, bet nematau galbūt šiek tiek labiau europinio požiūrio. Gal dėl to, kad skirtumai tarp valstybių narių egzistuoja ir ne visos yra pasirengusios jau imti plėtoti 5G technologiją. Ketvirtasis paragrafas reikėtų formuluoti viską pozityviau ir labiau pabrėžti europinius veiksmus. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkė. Žodis kolegė Damato, prašau. Dėkoju. Šiame pranešime, be kita ko, taip pat kalbama apie priegą prie interneto, prie kalbama apie konkurencingumą, apie užimtumo didinimą, kalbama apie visą eilę privalumų, kuriuos uh, galima pasiekti, jeigu būtų plėtojama 5G technologija. E, reikės daugiau žinių, daugiau technologinių gebėjimų. Turėsime patikimesnius, greitesnius tinklus. Tai padės siekti teigiamų skaitmeninių pokyčių piliečiams ir įmonėms. E, bus galima labiau plėtoti įvairias paslaugas, skaitmeninės, teikti medicinę pagalbą per atstumą lankstumą, konsultacijas, plėtosis vis eilė inovacijų žemės ūkio srityje ir kitose. Tačiau investuoti reikėtų ne tik į 5G technologiją, bet ir į 4G technologiją, kad jie atsirastų visoje Europoje, skaitant kaimo vietovės, retai gyvenamas ES vietovės, kad būtų galima užtikrinti prieigą prie interneto visose zonose ir tuose vadinamosiuose baltosiuose zonose, tuose, kur interneto kol kas nėra. Būtent dėl to e, mažos ir vidutinės e, ir įmonės galės naudotis tuo ryšiu ir galės būti konkurencingesnės rinkoje. Taip pat, kad tai būtų įdėkta, reikia numatyti saistančius tikslus visoms valstybėms narėms, visiems Europos regionams. Niekas neturi likti nuo šaly. Europos piliečių Europa taip pat yra kuriama ir pasitelkiant galimybę prisijungti prie interneto. Tai būtų naudinga Europos dabarčiai ir jos ateičiai. Dėkui, sako pirmininkė. Pone Ropė, jūs kalbėsite šešėlinių pranešėjo kažkurio vardu, taip? Labai ačiū pirmininkė. Dėkoju pranešėjui ir norėčiau perduoti kolegės Monikos Vanos apgalėstavimą dėl to, kad jinai šiandien negalėjo dalyvauti posėdyje. Kartu noriu ir perduoti jos tezės dėl dabar svarstomo klausimo interneto pasiekiamumo. Prieiga prie interneto yra ta paslauga tiekiama visuotinai, gali tapti ekonominės ir socialinės pažangos varikliu, ypač mažiau išsivyščiusiuose ir labiau nutolusiuose regionuose. Maža to, prieigos prie interneto užtikrinimas yra priemonė, galinti ne tik efektyviai mažinti skaitmeninę atskirtį, tačiau ir skatinti ekonominę ir socialinę sanglaudą užtikrinti tiek lyčių lygybę, tiek ir kartu solidarumą, mokymasi visą gyvenimą galimybės per valdymą bei verslumo skatinimą. Todėl, kalbant apie interneto prieinamumą sanglaudos politikos kontekste, būtina pabrėžti jo teikiamas galimybės tobulinti viešasias paslaugas ir skatinti verslą bet kuriame regione. Ir šiame kontekste prieiga prie interneto po truputį turėtų būti pradedama vertinti kaip teisė, o ne kaip prabanga. Kalbant apie lyčių lygybę galimybę skatinimą, mes norėtumėm paraginti pranešėją įtraukti nuostatą, jog interneto galimybių išnaudojimas yra puikia priemonė skatinti lyčių lygybę. Kartu noriu išreikšti nesutikimą su teiginiu, jog 25 metams išduodamas radio ryšio licenzijas yra sveikintinas reiškinys. Tokiam ilgam laikui išduodamos licenzijos veiks visų pirma kaip konkurenciją mažinantis ir rinkos konsolidaciją didžiųjų žaidėjų rankose skatinantis veiksnys. Pabandykime prisiminti, kaip tik prieš 25 metus prasidėjo antros kartos GSM ryšio plėtra. Ir tuo metu radio dažnių paskirstimas buvo visai kitoks. Ar mes galim sauliaisti išaldyti dabartinį dažnių paskirstinimą dar ketvirčiui amžiaus? Ar žinom, kokios bus to pasiekmes po poros dešimtmečių? Neapgalvotų ilgalaikių garantijų pavyzdį mes puikiai matome ir čia Belgijoje. Čia iš esmės monopolizuota rinka neužtikrina nei kokybės, nei vartotojų palankių kainų, neskatina technologinės plėtros. Ir Belgija nėra vienintelis to pavyzdys. Harmonizavimas ir centralizavimas gali būti vertinami kartu tik tada, kaip centralizavimas yra matomas tik kaip priemonė, harmonizavimas kaip tikslas. Šiuo atveju, manau, jog visiškai nepriimtinas tas požiūris, kuris rinkos harmonizavimo atžvilgių mėgina taikyti komisija. Mes gerai žinome, kad valstybės narės priešinasi centralizavimui, todėl koordinuotas požiūris į radio dažnių valdymą yra žingsnis teigiama linkme. Dėkuoju uždėmesi, į Monikos vardu reiškiu viltį dėl produktyvaus bendradarbiavimo su pranešėju. Ačiū. Thank you very much. And now I'll give the floor to the European Commission. Do you, do you have comments? The, the same the... Norėčiau suteikti žodį komisijos nariai. Ar jūs norėtumėt ką nors pakomentuoti? Prašau. Žmonių ryšių ir technologijų generalinio direktorato atstovas. Dėkoju. Dėkoju. Iš tikrųjų, šiandien daug apie ką buvo kalbėta. Gal kai ką ir pamiršiu. Jums leidus aš pasidalinsiu bendro pobūdžio pastabomis ir po to šiek tiek įsigilinsiu kai kurius klausimus. Pirmiausia, mes pritarėme tam, ką sakė pranešėjas. Iš tikrųjų, jūs remiate komisijos pasiūlymą ir komisijos siekia pasiekti tam tikrų tikslų iki 2025 metų. Tai yra strateginiai tikslai Ir e, mes turime juos pasiekti tam, kad pasivytume kitus žemynus ir užtikrintume, kad Europa ir toliau liktų uh, klestinčių žemynų 21-ame amžiuje. Siekiant šių tikslų e, reikia be abejo skirti daugiau investicijų, bet tos investicijos turėtų būti de, uh, išmaniosios ir turėtų padėti mums geriau išnaudoti įvairių priemonių sinergiją. Jau buvo minėtas ir EFSI, ir plačiajuošio ryšio fondas. Visos šios lėšus, tai yra mokesčių mokėtojų lėšus, turėtų būti naudojamos e, išmaniau, nei tai buvo daroma praeitėje. Mes manome, kad e, užpildyti mūsų strategijoje nurodytas spragas tai iš tikrųjų įmanoma. Dabar šiek tiek konkrečiau apie pateiktus pasiūlymus ir išsakytą kritiką. Mes nemanome, kad pateikti pasiūlymai padidins centralizavimą ar biurokratiją. Mes da, uh, Įsiaiškinama, kokios yra dabartinės sistemos silpnosios vietos ir jas reikia spręsti tam, kad galėtume žengti į priekį. Jums reiškinama, kad mes turime nacionalinius plačiajuošių ryšio planus ir kalbėdama ir tuose planuose kalbame ir apie 5G ryšį. Ir tai yra puiku, nes taip užtikrins, kad visos valstybės narės judės vienodą linkmę. Buvo išsakyta kritika taip pat ir dėl pernelik didelės biurokratijos ir dėl to, kad nacionalinės institucijos nebus pakankamai savarankiškos. Na, mes manome, kad ši kritika nėra pagrista, nes iš esmės mes sustiprinsime kai kurių nacionalinių institucijų, pirmiausia, nacionalinių reguliuotojų įgaliojimus. ypač vartotojų teisų srityje. Ir todėl mes įsiūlome, kad Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija veiktų kaip tikra visą teisę ES institucija. Dabar 25 metų radio spektro licencijos. Mes manome, kad tai sukurs e, reikalingą aiškumą, reikalingą stabilumą, kuris yra reikalingas visiems subjektams. Taip padidins e, stabilumą rinkoje ir įpareigos juos geriau naudoti radio spektrą e, ir nepalikti tam tikrų dažnių be naudojimo. Ir šiuo metu iš tikrųjų šioje srityje esama problemų. Ir pranešėjas taip pat apie tai kalbėjo, bet mes tikime, kad 5G ryšys bus tinkamai standartizuotas ir tuomet tas radio spektras tinkamai bus panaudotas labai greitai. Mes taip pat tikime sukurti bendrą sistemą, kuri užtikrintų, kad atskirų valstybių narių priimami sprendimai dėrėtų tarpusavį. Ir taip mes uh, sustiprinsime vidaus rinką šioje srityje, nes ir šio tikslo siekiame pateikdami šiuos pasiūlymus. Dėkoju, panas Liuer. Dėkoju, dėkoju už visas pastabas. Iš tikrųjų, kolegos kalbėjo apie taip, internetas ir prieiga prie interneto yra nepaprastai svarbus dalykai. Ir man atrodo, kad kai mes nagrinėsime pakeitimus, manyčiau, da, kad mes turėtume vengti kalbėti banalybėmis nes da, da, turėtume vengti tokių banalių pareiškimų, kad prieiga prie interneto yra labai svarbi. Tikiuosi, kad kolegos nesupyks dėl šios mano pastabos. Mes visi suprantame, kad internetas yra svarbus. Pone Damato kalbėjo taip pat ir apie da, tai kiek žmonių gali naudotis e, e, internetinių ryšių. E, ji kalbėjo apie tai, kad 4G ryšys bus prieinamas dabar jau beveik visiems, o 5G ryšių galėsime užtikrinti tik tam tikriems vartotojams. Taigi tai reikėtų atsižvelgti, kai mes galvosime apie investicijas. Ir dažnių spektras kartais dalyvavimas aukcionuose dėl spektro labai daug kainuoja ir tai atbaido kai kurias įmonės. Ir čia reikėtų įsigilinti tai, ką sakė kolegos apie e, radio spektro e, problemas. Dėkoju kolegoms, mano patarėjai pasižymė visas jūsų pastabas ir aš tikiuosi, kad mes sėkmingai bendradarbiausime toliau. Dėkoju, perėmėme prie kito darbo tarkės punkto. Tai yra prie programos Horizontas 2020 įgyvendinimo vertinimas, atsižvelgiant į jos tarpinį vertinimą ir devintosios bendrosios programos pasiūlymas. Mes teigiame šią nuomonę įtrė komitetui, kuris šiuo metu rengia pranešimą dėl programos Horizontas 2020 įgyvendinimo vertinimo. Uh, ir mes nusprendėme pateikti savo nuomonę ir mūsų pranešėjas yra Mateis Van Miltenburg. Jis šiandien pristatys savo rengimą dokumentą ir aš siūlau nustatyti, leisti pakeitimus teikti iki vasario 15. 13 dienos pirmanio 12 valandos. Prašau. Dėkuoju. Mes kalbam apie programos Horizontas 2020 gyventinimą šiuo atveju. Mes sulauk, Mes 80 milijonų eurų investavome į tai ir tai yra viena iš svarbiausių mokslo tyrimo programų. Ir buvo atliktas įvertinimas ir aš m, mm, dabar turiu tik tai išsiaiškinti, ką galima būtų pagerinti. Ta programa yra numatyti 2020 metų. Svarbiausias dalykas, nuo kur viskas prasidėjo ir tai turi lik svarbiausia - skatinti kompetencijų jas didesnės mokslo tyrimo srityje. Mano supratimu turėtume pasirinkti kriterijus ir, pasis, ir kalbėti apie platesnę geografinę sklaidą. Jeigu turime gerus mokslinius tyrimus, galime siekti geresnių mokslo tyrimo rezultatų. Mes norėjome išsiaiškinti, ką galima pagerinti, o kas gerai veikia, kalbant apie programos Horizontas 2020 gyvendinimą. E, kaip veikia organizacijos e, Briuselėje, kaip atskiruose šalise buvo Bulgarijoje, buvo kai kuriuose iš mūsų šalių. Ir norėčiau pasakyti, kad kai kuriuose šalise tos programos įgyvendinimas nebuvo toks naudingas, toks sklandus. Reikia pasinaudoti geriau struktūriniais fondais, kad būtų galima paskatinti mokslo tyrimus ir inovacijas. Čia atsakomybė tenka valstybėms narėms. Ir būtina užtikrinti, kad investicijos į mokslo tyrimus turės maksimalų postumį, duos maksimalę naudą. Valstybės narės turi uh, E, gyveninti struktūrinės reformas, sėkmingos investicijas daryti ir atlikti reikiamas reformas. Man atrodo, tai yra savai mes suprantama, tie dalykai turbūt tarpusavį suderinami. Horizontas 2020 ir, ir, ir, ir e, turimos lėšos padeda pasiekti įvairių skirtingų tikslų. Tos programos net, neturi būti tarpusavį painiojamos būtina užtikrinti geresnį visų programų gyvendinimo lygį. Europos komisija pirmiausia yra atsakinga už tai. Kitas dalykas, apie kurį kalbu savo pranešime, yra naujų paslaugų teikimas. ESIF yra be abejo svarbus dalykas ir jos lėšus taip pat gali būti investuojamos į mokslo tyrimus. Valstybės narės ne visus laikosi įsipareigojimo 3 procentų savo BVP investuoti į mokslo tyrimus ir jų plėtrą. Tokios šalis kaip Kinija ir JAV e, investuoja daugiau, mes stipriai nuo jų atsiliekame. Dėl to Horizonto 2020 biudžetas ir pagrindų programų biudžetas turi būti didinamas nuo 80 milijonų iki 100 milijonų. Aš kalbu apie tai savo nuomonės projekte E, kalbu apie kompetencijų plėtojimą ir e, ketinu pateikti pakeitimus susijusius su valstybės pagalbos sistema. Taip pat kalbu čia apie vairias strategijas, kurios taip pat gali būti svarbios. Na ir apibendrėms galiu pasakyti, kad mums reikalinga tvirta, aiški pagrindų programa, e, kad mūsų uh, turimos žinios, kompetencija nebūtų išvaistytos dėl to, kad pritrūko biudžeto lėšų. Mums reikia tų žinių, tos kompetencijos tam, kad galėtume sėkmingai kurti savo ateitį. Ačiū ir klaus, iš, mielai išklausysiu jūsų išvalgų, kolegos. Dabar e, dar e, lauksiu progos ir jūs šešėlinės pranešėjus. Kolega Zver, prašau. Dėkoju, ponia pirmininkė, už man suteiktą žodį gerbiami kolegos. Pirmiausia, leiskite pasveikinti pona Van Miltenburg už atliktą darbą rengiant šį nuomonės projektą susijusi su programos Horizontas 2020 įgyvendinimo vertinimu. Žinome, kad Europos Sąjunga e, per keletą pasarių šimtmečių buvo išradėjų e, priekyje, tačiau dabar atsiliekame nuo daugiausiai išradimų turinčių kraštų. Europa e, turėtų būti viena iš labiausiai inovatyvių organizacijų. Turime Horizontą 2020, turime ESIF, turime Erasmus Plus ir eilė kitų programų, kurios gali padėti siekti šių sąlygų, bet reikia laikytis tam tikrų sąlygų. Lyginant su praeitą pagrindų programa, Horizontas 2020 progr e, finansavimas buvo padidintas reikšmingai. E, praėjusiu dešimtmetį vėlgi stengiamės labiau e, finansuoti mokslo tyrimo programas, įgyvendami sanglaudos politiką, bet nepaisant to ir dabar tebelieka problema ta, kad reikia siekti kuo geresnės energijos tarp atskirų finansavimo šaltinių, tarp įvairių fondų, siekti, kad viešasis finansavimas būtų kuo efektyviau panaudotas galime e, būtent tas programas geriau koordinuodami pasiekti e, geresnio efekto. Konkurencingumas ir kompetencijų plėtojimas turėtų būti svarbiausi principai, e, kurie būtų minimi mokslo tyrimų pagrindų programoje. Europos struktūriniai investiciniai fondai turi padėti skatinti regionų sanglaudą ir plėtrą. Jie turi, tie fondai turi papildyti vieni kitus. Aš e, diskutuodamas su mokslo tyrimų institutais e, girdėjau tas pačias mintis. Buvo sakoma, kad svarbiausia, jie nori susitelkti prie taikomųjų mokslo tyrimo, tyrimų ir prie, prie kitų mokslo tyrimų. ESIF e fondai turėtų būti skirti mokslo tyrimams susijusiems su aukštosiomis technologijomis. TRL technologijoms plėtoti. Tos institucijos sakė, kad investicijos turi būti aiškiai diferencijuotos, nors panaudoti reikėtų ir vienas, ir kitas finansavimo galimybės. O dabar Devintoji pagrindų programa, keletą žodžių apie ją. Turime atsižvelgti į didžiulius skirtumus egzistuojančius tarp valstybių narių, kalbant apie mokslo tyriamą į darbą ir kompetenciją šioje srityje. Manau, kad ta busimoji programa turėtų pasitelkti pagalbos priemonės tom šalims, kurios turi problemų įsisavinti horizonto 2020 skiriamas lėšas. Galbūt reikėtų supaprasinti taisyklės. Pavyzdžiui, turėtume laikytis to paties požiūrio ir dėl valstybės pagalbos. Nenormalu atrodo tai, kad kai kurie pelnų nesiekiantis mokslo tyrimo institutai e, gauna pagalbą iš ESIF bet negauna valstybės pagalbos pagal Horizontas 2020 programą. Be abejo, nuomonės projekte neįmanoma visų tų aspektų išnagrinėti, būtent dėl to tokia svarbi yra mūsų šios dienos diskusija, tikiuosi bus ir toliau ir ačiū ponui Miltenburgo už atliktą darbą. Dėkoju. Sako ponia Kril. Aš paskutinę minutę sužinau, kad aptariamas bus šis pranešimas, tai turiu keletą dar pastabų. Ačiū Jums, ponė Miltenburg, už tai, kad nurodėte, kad e, Horizontas 2020 programa turi ir toliau būti plėtojama mokslo tyriamojo darbo labo ir kad taip turi ir būkti. Aš manau, kad dvi, e, du, du finansavimo šaltiniai yra reikalingi. Viena vertus anglaudai užtikrinti, kita vertus e, užtikrinti uh, E, naujų kompetencijų plėtojimui. Mes kalbėjome apie tai, kokios svarbios mums yra naujos technologijos, pavyzdžiui. Mes turime siekti, kad tos abi priemonės būtų susijėtos kuo efektyviau tarpusavyje. Kad regionai turėtų galimybę po truputį e, kurti savo mokslo tyriamuosius gebėjimus. Pritariu pranešėjui. 2020 metai yra tie metai, kuriems iškelti tie tikslai, ta programa turėtų, tikslai turėtų pasiekti, o programa tęsiama toliau. Ir e, svarbu, kad nesusidurtume su tokia situacija, kai lėšų nebėra. Junkerio planas, ESIF. E, e gali nukentėti dėl to, kad lėšos bus tiesiog paimtos iš ten. Manau, kad reikėtų ko gero kokią nuorodą e, taip pat e, padaryti šitame prašyme, e, pranešime ir į Brexit situaciją. Jungtinė karalystė yra viena iš svarbiausių horizontas 2020 subjektų. Įvykus breksitui gali nutikti taip, kad net pagalbos laikotarpis 2020 metai nebetiks, nes iki tol gali įvykti labai rimtų pasikeitimų, be abejo, vyks dėrybos. Tačiau dabar jau turime ko gero nurodyti, jog reikia ieškoti sprendimų e, situacijai po Brexit mokslo tyrimų srityje, kad nebūtų prisidaryta nuostolių ir kad nenukentėtų šiuose programuose dalyvaujantys subjektai. Būtina išvengti nepageidaujamų pasiekmių visiems. Manau, kad pranešėjas ras tinkamiausią formuluotę tam uh, e, aspektų išreikšti. Ir e, taip pat minimas toks dalykas kaip paslaugos išlyga sanglaudos politikoje yra numatyta tokia išlyga. Parlamento dauguma mane, kad kadangi nėra jokių kriterijų, tokia išlyga sunku yra išlaikyti, o dabar siūloma pridėti dar vieną, tai situacija dar bus sudėtingesnė, bet apie tai galime padiskutuoti dvi šalių pagrindu. O šiaip manau, kad tai, ką mums pateikite, yra pozityvus ir naudingas dokumentas. Ačiū. Uh, Dėkui. Ponas Liur, kalbėsiu savo pranešėjo vardu. Horizontas 2020 pasižymi labai didelę europinę e, svarbą, e, nors E, ir už ES ribų yra subjektų, kurie gauna naudos iš tos programos. E, aš e, manau, kad nebūtina čia atskirai minėti Junktinės karalystės aš manau, kad skirtumas, kuris daromas tarp horizontas 2020, įsivaizduojant tai kaip e, grinai mokslinę programą ir tos programos e, kaip e, priemonės užtikrinti geresnę sanglaudą, tas skirtumas turėtų būti aiškiau išdėstytas. Taip pat, aišku, kelia būkštavimų ir tai, kad iš Horizontas 2020 programos gali būti nukreiptas lėšos e, Junkerio e, strateginių investicijų programai įgyventinti. Pone Damato, dėkuoju, pone pirmininkė. E, kalbame apie Horizontas 2020 programos finansavimą, jo padidinimą. Bet kai kalbame apie tai, tai visų pirma kalbame apie pinigus, kurie skirti mokslo tyrimams ir junglumui gerinti. Svarbu imtis e, tinkamų priemonių, atsižvelgiant į pasaulinį kontekstą ir užtikrinti, kad mūsų rengiamas strategijos laikytųsi integruoto požiūrio tiek dabar ir ateityje. Turime užtikrinti, kad viskas bus tinkamai kontroliuojama ir e, kai ieškome vadinamųjų sinergijų, būtent apie tai aš ir kalbu. Taip, e, fondas turi būti tinkamai naudojamas, e, finansavimas turi būti tinkamai naudojamas valstybėse narėse. Mes žinome, kad horizontą 2020 valdo komisija ir e, komisija e, privalėtų sustiprinti nacionalinius kontaktinius centrus, kad galima būtų sustiprinti ryšį su tais, kurie būtent nacionalinių regioninių lygmenių valdo tas lėšas. Mm. Turime taip pat suprasti, kad greta e, teigiamų dalykų mes galime susiturti ir su tam tikra rizika. E, būtina pasiekti, kad fondas būtų panaudojamas būtent skirtumui tarp labiau ir mažiau išsivyščiusių pašalinti. Taigi e, valdymo prasme e, turėtume ypač sustiprinti savo veiksmus tose valstybėse narėse, kur šis rytis dar atsilieka, tame tarpe ir mano pačios šalyje. Kalbant apie kokybės centrų įkūrimą, reikia sustiprinti sąsajas. ir atsižvelgti į aukštos kokybės, novatoriškas smulkės ir vidutinės įmonės ir užtikrinti joms galimybę gauti finansavimą. Deja, kaip matome, tas finansavimas ne visada skirstamas objektyviai. Ponas e, Nystelroj dabar. Labai trumpai, kaip ir ponė Krell, aš labai glaustai pabandysiu pasisakyti. Um, 14-20 metais e, teminėje srityje numeris vienas, e, mes e, iš tikrųjų sustiprinome savo ambicijas, kalbama apie inovacijas, technologijų plėtrą ir ten padvigubinome savo veiklos planus. Taip, devintoji programa turėtų būti, taip sakant, e, e, kompetencijų, aukščiausių kompetencijų programa, bet tai ją reikėtų nuleisti ant žemės iš, iš dangaus. E, reikėtų neužmiršti fundamentaliųjų tyrimų ir tai atvaizduoti truputį aiškiau. Antra vertus, e, Mes esame girdėję šiame komitete apie tas vadinamasias e, kompetencijos, aukštos kompetencijos programas ar e, regionus ir daugelį valstybių narių dar yra nemažai sunkumų e, pasiekiant tą lygį. Sakysime, kalbant apie lėšų įsisavinimą, Bulgarija, tarkime, pakankamai mažai dar e, jų įsisamina. Taigi reikia sudaryti sąlygas mokytis. E, iš tikrųjų, e, kompetencijos yra gerai, bet jos turi tendenciją koncentruotis. Ir kai mes matome, kad e, iš naujųjų e, valstybių narių e, milijonai jaunų žmonių išvyksta būtent į senesnės valstybės narės, būtent į miestus. Ir tokiu būdu mes matome, kad tam tikrose valstybėse narėse netgi gyventojų skaičius mažėja. Taigi čia mums reikia intensyvios e, diskusijos. E, taip, norime paremti devintąją programą, e, sakome jai taip, bet kodėl visa inovacijų programa turi paklusti valstybės pagalbos taisyklėms, o EFSI fondo panaudojimas neprivalo jų laikytis. Kas galėtų paaiškinti, kodėl? E, Europos komisija dabar sukūrė Europos inovacijų tarybą. Anksčiau buvo kalbama apie Europos mokslinių tyrimų sritį. Dabar jie siūlo, kad po 2020-ųjų 17 e, ekspertų parengtų programą laikotarpiu po 2020-ųjų, ten būtų kalbama apie inovacijų sklaidą ir aš manau, kad per artimiausias porą metų mums ir šitoje srityje reikia labai intensyvios diskusijos, kaip geriausia pasiekti savo tikslų. Dėkui. Ačiū. Žodis panui Olbrechtui. Dėkuoju, pirmininkė, turime aiškiai pasakyti. Visų pirma, kompetencijos kriterijai yra aiškus, jeigu norime konkurencingos Europos, mums reikia tų kompetencijos centrų, tai absoliučiai akivaizdu. Žinoma, na, tai ne visiškai atitinka geografinės pusiausviros principo. Taigi daug metų jau kalbam apie tai, kad Europos e, sanglaudos politikos pinigus reikia daugiau e, skirti mm, valstybėms narėms, remintis tais e, kompetencijos kriterijais. Bet e, man regis taip pat visiškai turi būti aišku tai, ką sakė mano kolega ką tik. Ar sanglaudos politikoje turi būti vieta e, grinajam mokslui. E, praktikoje mes matom, kad nemaža dalis Europinių sanglaudos pinigų atitenka grinajam mokslui. Kodėl? Todėl, kad nėra geografinio balanso. E, Ir jeigu e, galėsime savo nuomonėje tai pasakyti, tai turime pasakyti, kad horizontas 2000 E, programoje mokslo tyrimas e, remiantis tam tikrais kriterijais yra įtrauktas ir jis taip pat egzistuoja ir sanglaudos politikoje. Kitas dalykas, Horizontas 2020 programoje yra skirtingų mokslininkų e, veikla. Mm, e, sakysim, e, Smart Partnership programoje E, nebūtinai kalbam apie tą patį, apie ką kalbama, kalbant apie kompetencijų centrus. Kalbama taip pat apie kitokią mokslo tyrimų pramonę. Taigi aš manau, kad tuos kompetencijos kriterijus reikia būtinai išlaikyti, kai kalbama apie mokslinis projektus, nes jeigu pradėsime taikyti geografinio e, balanso, E, kriterijus, tai tada iš vis neliks jokio mokslo. E, bet taip pat turime labai aiškiai pasakyti, kad Horizontas 2000, 2020 programai yra ir kitų elementų, kurie yra labai naudingi ir kurie turi būti e, plėtojami kaip sanglaudos politikos papildymas. Taigi čia nieko naujo nėra, tai seni dalykai, tik tai klausimas, kas įvyks rytoj, e, kas atsitiks ir su struktūriniais fondais, ir su programa Horizontas 2020 ateityje, bet tai jau yra visai kita tema. Mokslo tyrimų ir inovacijų e, skyriaus atstovė iš Europos komisijos. Dėkuoju Europos komisijoje, dėkinga už šį dokumentą. Jis akcentuoja keletą labai svarbių mums dalykų. Tai kompetencija, apie tai kalbėta daug kartų. E, visų pirma, kompetencija parenkant e, atitinkamus projektus, e, atrenkant projektus susijusius su mokslo tyrimais ir inovacija. Taigi čia e, e, turime galvoje ir fundamentalieji tyrimai, ir e, visuomeniai svarbus tyrimai, bet kompetencija yra pagrindinis kriterijus, kuris leidžia mums bandyti konkuruoti pasauliniu mastu. E, sinergija e, yra mums taip pat labai svarbus dalykas. Mūsų atitinkami generaliniai direktoratai tarpusavėje bendradarbiauja, e, rengiame tam tikras gairias valdančiosioms institucijoms. Buvo E, jūsų dokumente paminėtas ir tas kokybės ženklas arba kompetencijos ženklas, Seal of Excellence. Mums atrodo, kad e, e, ši idėja turi daug potencijos. Buvo taip pat užsiminta apie valstybės pagalbą ir turiu pasakyti, kad sausio ketvirtą komisija parengė vidaus darbo dokumentą, Jį parengė keletas generalinių direktoratų, tame tarpe ir regionų generalinis direktoratas. Ir ten kaip tik kalbame apie valstybės pagalbos taisyklių panaudojimą įgyvendinant kompetencijos e, ženklo idėją. E, mes norime, kad tokio tipo projektai galėtų būti įgyvendinami kuo sklandžiau. Visas pastabas, kuris buvo išsakytas, atitinka taip pat ir mūsų mintis ir mes jas tikrai sveikiname. Dėkoju. Panas Van Nilsenburg. Dėkoju, aš kalbėsiu labai trumpai. Aš tikiuosi, kad iš esmės kolegos pritarė mano nuomonėjai Ir tai yra džiuginanti žinia, ypač galvojant apie mūsų tolesnį darbą. Aš esu parengęs pakeitimą dėl struktūrinių ir investicinių fondų. Aš jį parengiau todėl, kad aš manau, kad labai svarbu yra aiškiai kalbėti apie tikslus. Šie fondai gali būti naudojami įvairiais tikslais. Ir aš manau, kad, kad kai kas nori da, išnaudoti sinergijas, kai kas nori užtikrinti papildomumo ir daug kas nori, kad viskas tarpusavį dėrėtų. Mes manome, kad svarbu yra turėti visą eilę projektų, kurie būtų siekiama tų pačių tikslų, ir kurie duotų tokių rezultatų, kuriais galima būtų naudotis rinkoje ir kurie būtų naudingi žmonėms. Mes norime, kad projektų rezultatai su, būtų susiję su konkrečia pridėtinė verte, ypač kai galvojame apie konkrečius tikslus. Ir įgyvendinti tą vadinamą sinergiją nėra, yra, nėra taip lengva, kaip atrodytų. Ir komisija sakė, kad vyksta diskusijos dėl valstybės pagalbos, dėl didesnio lankstumo. Atliekami yra, kai kalbame apie pažangumo ženklo principą. Ir tai teikia vilties, teikia vilties, kad mums pavyks paskatinti mokslinius tyrimus ir inovacijų kūrimą. Nes galiausiai tai yra susijęs su naujomis darbo vietomis ir ekonominiu augimu. Ir taip pat su prisitaikymu prie 21 amžiaus. Taigi aš e, maloniai su jumis bendradarbiausiu ir lauksiu jūsų tolesnių pastabų. The deadline for the amendment. Pakeit, pakeitimus galima pateikti iki pirmadienio vasario 13 dienos 12 valandos. Na kągi, labai dėkoju. Toliau koordinatoriai susitiko sausio 24 dieną ir kai kurie iš jų sprend, e, priimtų sprendimų buvo išplatinti komiteto nariams. Ar jūs galime, galite pritarti tiems sprendimams? Taip, panašu, kad galite. Gerai. Kiti klausimai. Ar norėtumėte iškelti kitų klausimų? Ne, ne šiandien. Gerai, tuomet norėčiau jums priminti, kad kitas mūsų e, posėdis vyks antradienį vasario 28 dieną. Jis prasidės 15 valandą. Ir dabar aš norėčiau paprašyti koordinatorių neišeiti, o pasilikti dar e, tam, kad mes galėtume surinkti labai trumpą koordinatorių posėdį. Darbo tarkė tik vienas klausimas, o